Dear colleagues, please take a seat. Gerbėjom kolegas, prašau sėstis savo vietas. Herzlichen Dank. Labai ačiū. Man džiugu, kad e, šiandieną tarp mūsų yra um, užsienio, už, e, užsienio reikalų tarnybos um, pirmininkas ir turime daug kolegų iš įvairių frakcijų tarp mūsų. Aš tikiuosi, kad mes labai įdomiai pabendrausime ir yra labai geras laikas dabar šitom diskusijoms organizuoti. Ir šį rytą buvo labai gera diskusija su Irano E, užsienio reikalų ministru. Visiems yra įdomus klausimai susiję su um, rytais. E, žinome, kad tie santykiai gali turėti dramatiškų santyk, e, pasiekmių. Ir e, taip pat žinome, kokią pasiekmę tai gali turėti Irano santykiai su Egiptu gali turėti. Taigi dabar mes palaukime, kokia, pasižiūrėkime, kokia bus diskusija čia. Ir manome, kad mums reikia E, tolesnių dėrybų, tačiau tų tolesnių dėrybų tikimybė yra e, labai nedidelė ir mm, e, reikia dabar palaukti, kokios bus taikos dėrybos artimuose rytuose. Tai būtų stabilizavimo elementas artimuosiuose rytuose ir uh, mes čia galėtume padaryti įtakos ir paspartinti tą procesą. Ir šiandieną mes apie tai kalbėjome su Irano e, užsienio reikalų ministru ir jis taip pat mano, kad tai yra labai svarbus susitarimas. Ir mm, Jis mano, kad tai yra vien geras žingsnis į priekį, tačiau jis taip pat pasisakė, kritiškai pasisakė apie Irano e, vaidmenį artimuosiuose rytuose ir e, Saudo Arabija. Taip pat mes e, šiek tiek kritikavome žmogaus teisų situaciją Irane. Ir aš tikiuosi, kad šios diskusijos dabartinės diskusijos padės ir aukštesnių lygmenių išgirsti visą kritiką. E, žinome, kad Izraelis kritikuoja mūsų politiką, mes savo ruoštų jų politiką ir žinau, kad Izraelis yra ten vienintelė esanti demokratija. Tai yra svarbus punktas, į kurį ne visada yra atsižvelgiama. Tačiau aš e, kitų kaiminystė esančių e, panašių demokratijų nematau. Tačiau bet kokiu atveju, nepaisant visos kritikos, mes jaučiame tam tikrą simpatiją Izraeliui. E, dabar norėtume suteikti žodį ponui Hanekvi. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Mes esame draugai ir kaip draugai, kart, mūsų draugai kartais mus kritikuoja ir išsako mums jūsų poziciją labai stipriai, labai tiesiogiai ir draugiškai. Ir mes esame už tai dėkingi. Mes esame dėkingi už draugystę. Dėkojame už kvietimą atvykti į jūs ir dalyvauti šiame labai svarbiame posėdėje. O tai suteikia mums beprecedentę galimybę e, pradėti dialogą, spręsti klausimus, kurie yra svarbus ir Europai, ir Izraeliui. Ir žinoma, e, susijęti tuos klausimus, kurie jūsų nuomonė yra svarbus ir kuriuos mes turėtume atsakyti. Su manimi atvyko kolegos iš Izraelio parlamento. Mes esame keturių narių delegacija, du iš Izraelio koalicijos, du iš e, opozicijos. Taigi, prašom, gerai, Michaelį, jeigu galėtumėte atsistoti, tai jis yra iš e, e, Leiboristų partijos, tai yra opozicijos mm, atstovi. E, ji yra atsakinga ir, na, tiesiog to vadinamo botago rankose neturi, bet ji yra tikrai labai svarbi ir ji savo pareigas vykdo. Taip pat e, Jakov Peri daug metų e, tarnavo Izraelio saugumui, jis buvo mokslo ir technologijų ministras, o dabar yra parlamento narys, mūsų komiteto narys. Dėkui, Jakovai taip pat daktaras Michael Oren, kuris buvo Izraelio ambasadorius Junktinėse valstijose, parašė daug knygų ir yra labai svarbus mūsų komiteto narys, jis priklauso koalicijoj, Kulan partijai. Ir mes visi jaučiame, kad esame šeimoje, Europos šeimoje. Mes jaučiamės esą Europos dalimi pritarėme toms pačioms vertybėms, aspiracijoms, vizijai, viltims ir nerimui. Ir tai ne vien tik tai ideologinių lygmenių, bet mes visi esame tėvai ir, ir, ir pavyzdžiui, mūsų e, seneliai e, e, iš kolegos iš senelė atvyko iš Vengrijos, kito kolegos iš Lenkijos, iš Ukrainos ir Lenkijos. Mano tėvas gimęs Lenkijoje taip pat daug žydų turi šaknis čia ir mes daug žydų norėtų sustiprinti ryšius tarp mūsų ir Europos. Esu įsitikinęs, jūs žinote, kas yra selfie, asmenukė, tai galime fotografuoti ir fotografuoti save, o ta vadinama selfie tai yra kaiminystė. Tai kaiminystė, kai gyvename kartu su Sirija, Libanu, e, e, Transjordanija e, nu ir Ir me, tai yra šalis, kurios, e, su kuriomis mes konfliktuojame, o kartais išgyvename taikos laikotarpius. Taigi, labai, labai norėčiau trumpai panalizuoti, kas vyksta mūsų kaiminystėje ir tiesiog padaryti kaip, kaip, kaip e, tokį vaizdą nušviesti. Taigi, Sirija, žinote, visi žinote, kas vyksta Sirijoje, chaosas, tragedija, sumaištis, kol kas neturim daug vilčių, bet vis dėlto reikia matyti pabaigą, užbaigti kraujo liejimą ten ir mes Izraelyje mėginame prisidėti ir suvaldyti tą humanitarnį chaosą ir pasirūpinti tūkstančiais, mes priimame tūkstančių, tūkstančių sirų, kurie buvo sužeisti kare. Mes pastatėme ligoninės, lauko ligoninės pasienyje tarp mūsų ir Sirijos ir kiekvieną dieną Izraelio gydytojai, slaugytojos mėgina gelbėti gyvų, gyvybės. Tai mes taip pat tam tikrą dalimi prisidedame prie to, kas vyksta, bet aišku, tai yra tik tai lašas e, vandeninė, to vargo vandeninė ir kančių vandeninė. Egiptas, na, Egipte, žinote, yra režimas, kuris po daugelio metų, na, įtampos metų, tarp e, Izraelio, e, Egipto ir Izraelio, tai didžiausia problema Egiptui nėra Izraelis, bet radikalus terorizmas, islamo valstybės terorizmas, kuri, už, kuri užima Sinajaus dalį ir jie tikrai stengiasi užkirsti kelią šitos organizacijos e, funkcionavimui, nes jie nukreipta ir prieš Izraelį ir mes mėginame padėti tiek, kiek galėtume visos paėgos, kurios kariauja visiems prieš įsisinajoje, bet kol kas, na, dar kol kas nematom tos dienos, kada tas karas galėtų baigtis ir kada Egiptas galės veikti šitą grėsmę. Toliau Libanas, Hezbollah. Žinote, kokia problematiška yra Hezbollah. Ir kol kas, na, per pastarąjį turbūt dešimtmetį nebuvo konfliktų su Hezbollah dėl to, kad po 2011 metų jie kovoja su, su Iranu ir stengiasi išgelbėti Asado režimą, bet niekada nežinome, kada karas Sirijoje baigsis ir kada vėl mes galėsim, kada, kada vėl prasidės ta eskalacija tarp Izraelio ir taip pat šitų frakcijos. E, ir dabar yra iš Sirijos krenta raketos į Izraelį ir vėlgi nežinome, kas atsitiks ateityje. Pagrindinis klausimas, e, kuris rūpi jums visiems ir manau, kad daugelis klausimų e, susitelks ties Palestinos konfliktu. Palestiniečiai e, dabar yra susiskirstę tų dviejų mokyklų. Viena tai yra Hamas ir Islamo džihadas Gazoje. Mes palikom Gazą prieš dešimt metų tikėdamėsi, kad tai bus naujos ateities ženklas tarp mūsų ir palestiniečių. Mes tikrai ėmėmės labai drąsios iniciatyvos 2006 metais vienešališkai atsitraukėme iš gazos ir palikome ją Palestinos vadovybei, palestiniečių valdžiai ir tikėjomės, kad jie supras mūsų, mūsų supratimą, tokią pasitikėjimą kūrinčią priemonę ir kad tokia priemonė prisidės e, kuriant pasitikėjimą tarp tautų dėja, kas atsitiko labai nedaug laiko praėjus kai iš gazos pasitraukė 10 tūkstančių Izraelių ir buvo panaikintas 17 e, gyvenviečių gazoje ir Samarijoje, bet Hamasas perėmė per, vykdė valstybės perversmą, žudė e, žmonės iš PLO ir juos ir vadovus, mėtė juos iš 17 aukšto, e, šaudė per šūvikelius ir išvarė iš Marijos ir vakarų kranto. Ir nuo to laiko jau tikrai buvo tokie trys smurto etapai. etapai. Ir Gaza tapo Ilano, Irano satelitu, yra e, aprūpinama naujai, naujausiamis raketomis, yra tuneliai iškasti ir visko, ką tik tai kad tik tai galim sugalvoti. Dėja, mes nematom pabaigos jų e, suverenumo gazoje kuri iš kitos pusės susilpina kitą šalį, tai yra pragmatišką šalį Palestinos valstybėje ar, ar stovykloje, tai yra Bamazan žmonės. Tai Bamaza yra prieš smurtą, prieš terorizmą ir mes juo tikime, kai jis kalba apie tai, kad reikėtų e, pritarti dviejų valstybių sprendimo idėjai, bet mes reikalaujame, kad jis sukurtų dvi valstybės dviem, dviem tautoms. Izraelis būtų žydų valstybė, palestina, palestiniečių valstybė ir vienintelis būdas tai yra užmėgsti tiesioginės darybas. Ir nuo 14 metų balandžio, nuo to, kai Abamasa paliko darybų dėrybas ir nenori grįžti prie dėrybų, tai yra, mes patekome aklavėte ir tai padėtis tik blogėja, kai nesikalbame, tai tada yra šaudama ir bloginama situacija ir dabar tai, kas vyksta Izraelyje, tai išpoliai, teroristiniai išpoliai beveik kiekvieną dieną, taip pat ir šiandien prieš nekaltus civilius žmonės ir, na, nes nepasieksim jokios pozityvios e, padėties toliau Iranas. E, girdėjote, e, ką pasakė ponas Rif šiandien jums. Girdėjau, kad jis sakė kažką apie sionistų projektą. Na, nedaug kuo skiriasi nuo to, ką anksčiau ankstesnis prezidentas Akmeninė Čadas kalbėjo, kai jis e, prezidentavo ir jis e, turėjo seminarą Teherane apie pasaulį, kuriame nebūtų sionistų projekto. Taigi, ponas Tarif sakė praktiškai, kaip aš suprantu, na gal klystu, bet e, praktiškai tą patį dalyką. Jis kalbėjo prieš sionistų projektą ir žinoma, na, mandagiau, žinote, kalba su šypsena. Taigi nežinome, kas ateiti, vyks ateityje su Iranu. Nepastaptis mums kelia nerima. Tai, kaip baigėsi, tas, kai baigėsi dėrybos, aišku, tai jau dabar istorija, bet, na, nieks, tai neišnyks iš mūsų istorijos, iš jūsų istorijos, iš pasaulio istorijos. Kas atsitiko Irane? Klausimas, ar e, Izraelis gali gyventi ar ne, kas vyks po dešimties metų Iranas gali grįžti prie brandalinių ginklų gamybos, tai čia yra ateities klausimai. Aš džiugiuosi, kad jūs pakvietėte mane čia, ponė pirmininkė, ir aš tikrai džiugiuosi ir džiaugsiuosi galėdamas atsakyti jūsų klausimus. Ačiū. Thank you very much. Labai ačiū. Ponas Preda. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponė pirmininkė užsienio reikalų e, ir gynybos komiteto pirmininkė, dėkuoju, kad atvykote pas mus. Tai tikrai gera mintis susitikti su kolegomis iš Izraelio. Ir jūsų šalis yra svarbis, svarbis Europos Sąjungos partneris. Ir, ir, ir yra žmonių, kurie kelia didelį, e, didelį sumaištį. Ir jūs pirmininkas sakė, kad jūs esate vienintelė demokratijinė šalis regione. Ir, ir aš girdėjau, kad kartais ir šiame, e, šiame parlamente jūs esate kritikuojami per didelę kritiką ir visiškai netitinkanti e, e, sprendimo žymėti produktus ir aš tam neskam pritariu. Aš turiu jums du klausimus. Tai pirmiausia, ar įmanoma atnaujinti santykius su Turkija. Jūsų ambasadoris, kuris yra čia, man daugelį atvejų sakė, kai aš tik tai susitikdavau su juo, aš užduodavau jiem tą patį klausimą. Kaip atnaujinti santykius su Turkija? Ką jūs gali, ar galėtumėte mums pasakyti, ką nuo šio klausimo? Antras dalykas, noriu žinoti, ar po nesenų įvykių pasikeitimų Irano brandarinio ginklo kūrimo srityje ir taryba ir Europos taryba sausio mėnesį e, tai patvirtino, ar jūsų, na, nenoras sudaryti sutartį ir ar jūs, na, kaip čia pasakyti, ar padėtis yra trapesnė ir ar tai, kad e, Tatenos kontrolė jums suteikia kažkokių pasitikėjimų dėl praeities, ar jūs visą laiką skeptiškai žiūrite į šitą susidarimą. Dėkuoju Jums uždėmesi. Labai dėkuoju, dabar kitas kalbėtojas, kolega Khan. Prašau, kad e, neviršytumėte dviejų minučių nes generalinis sekretorius kad nekalbėtumėte daugiau negu pirmininkas. Ponas Kan. Na, aš nekalbėsiu apie Palestinos klausimą. Na, žinote, tos sunkumus ir ką patiria vidurio rytai ir žinome, kad Palestinos klausimas yra ilgiausiai besitėsančių, kuris dar neišspręstas. Aš esu dalis e, delegacijos ir aš turėjau galimybę e, keliauti ir kalbėti su daugeliu žmonių. Terorizmo klausimas, žinoma, tikrai yra labai svarbus, apie tai mes ir mėginame kažką daryti ir kas man visą laiką grįžta prie to GSS, tai didžiausias, didžiausi dividendai, ką galim pasiekti, tai kad būtų išspręstas Palestinos klausimas kad nebūtų padedama ekstremistams. Ir didžiausias laimėjimas, tai būtų, laimėtojas būtų Izraelio valstybė ir aišku būtų naudinga visam pasauliui. Tai ką mes dar galėtume padaryti tam, kad užtikrintume, jog būtų kažkoks sprendimas ir aš, mes tikrai dirbame ir mm, stengiamės pagerinti e, ryšius tarp musulmonų ir, ir žydų Britanijoje, tai čia tikrai gali būti naudingas sprendimas. Taip pat dėl Sirijos. Žinote, kokia yra situacija Sirijoje, jie blogėja kasdien. Žinome, kokie ir Rusijos interesai ir kokie būtų m, mm, Irano interesai, jūsų nuomonė, ką jūs taip matote? Uh, thank you, um... Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu šiltai pasveikinti mūsų svečią. Ir mes esame Europos konservatoriai ir reformuotojai ir esame tikrai Izraelio draugai. Du klausimus noriu užduoti. Pirmiausiai, Šiandien ryte visiškai atsitiktinai pas mus atvyko užsienio reikalų, Irano užsienio reikalų ministras Zarifas ir aš uždaviau klausimą dėl jungtinių tautų rezoliucijos 1929 ir dėl balistinių raketų kūrimo ir tų raketų, kurios pagal rezoliuciją yra draudžiamos, uždraustos bet e, Irano užsienio reikalų ministras į tai nieko neatsakė, todėl man kelia įtarimų ilgalaikiai Irano ketinimai, e, ypač e, jų planai br, raketų požiūrių. <clears throat> Ir dar vienas dalykas, kuris labai neramina dėl Sirijos. Man susidaro kas kart vis stipresnis įspūdis, kad bombarduojant Alepo miestą ir jo kaiminystėje esančius objektus siekiama ne tik tai, aišku, sunaikinti opozicijos jėgas, bet taip pat ir sustiprinti pabėgėlius rautus, kad ES būtų dar labiau destabilizuota. Ir tai, pavyzdžiui, labai aktualu, galvojant apie jungtinės karalystės būsimą referendumą. Nes jeigu šimtas tūkstantis pabėgėlių pasieks mūsų krantus, tai aš nežinau jau, kaip nubalsuos piliečiai. Bet kitas dalykas, kad panašu, kad ilgalaikis planas yra sunaikinti kovotojus ne ekstremistus. Ir tada atsiras vienintelis pasirinkimas. E, Iranas, Rusija iš vienos pusės, iš kitos e, pusės e, radikalus islamas. Jeigu jūs rinktumėtės, ką jūs darytumėt? Petras Užtrevičius. Ačiū pirmininkė ir esu dėkingas Kneseto atstovui, kad atvykote į mūsų posėdį. Norėčiau pasakyti, kad Izraelis yra stabili demokratė ir funkcionuojanti tvarkingai valstybė, o labai svarbu tame regione turėti gerą pavyzdį ir galbūt ateityje jūsų pavyzdžių paseks kitos valstybės, bet padėti būtina išlaikyti. Skirtingai nuo kitų kolegų, neaišku, ar mes visi gerai suprantame, kokie yra, kokie siekia Rusija įsiveldama į konfliktą Sirijoje Ar jos siekis sukri, su, sužlugdyti Siriją, sužlugdyti jos opoziciją, ar tiesiog sukurti kažkokį naują darinį regione. Todėl norėčiau atsižvelgiant jūsų pastabas, paklausti jūsų, kiek jūsų nuomonė nuoširdus yra dalyvaujančių taikos procese ketinimai. Turiu visus galvoje. Aš turiu galvoje ne tik tai Rusiją. Per savaitę įvykdoma per 6 tūkstančius um, karinių skrydžių, bombarduojamos ligonės, srautai didžiuliai pabėgėlių. Ar to siekiama? Aš manau, kad ar jūs manote, kad karas Sirijoje gali pakeisti padėti regione? Turiu galvoje pirmiausiai karinių, karinių bombonešių dislokavimą neseniai Turkijoje. Toliau, ponia Sakurafa. Pone pirmininkė, Izraelis buvo sukurtas jungtinių tautų rezoliucija rezoliucijos numeris 181, 47 metais priimta, buvo nustatytos Izraelio sienos ir buvo numatytas taip pat ir nepriklausomos Palestinos valstybės 67 metais, kuri turėjo atsirasti. Tačiau okupuotoje vakarinėje pakrantėje vyksta toliau nausėdijos ir um, visi tai matome iš kitos pusės ir buvo sunaikinta visa humanitarinė infrastruktūra, kurią padėjo sukurti ir Europos Sąjunga, nes kaip Izraelis teigia, ji buvo sukurta neteisėtai. Praėjusią savaitę Izraelio valdžia patvirtino, ir tiesą sakius, be pagrindo, kad neleis ES delegacijai apsilankyti gazos sektorijoje. Taip pat nebuvo leista ir uh, Amnesty International organizacijai ten nuvykti, bei kitiems, kurie gina žmogaus teisės. Noriu tiesiai šviesiai paklausti, kokias sienas jūs ginate šiais metais ir kokios yra jūsų valstybės sienos, kaip yra su humanitarnės pagalbos teikimo infrastruktūra. Ar vaka, as, noriu asmeniškai paklausti. Aš esu palestinietė, turiu oficialų jo pasą. Ar galėtumėt pasakyti, ar su šituo Palestinos pasu aš galiu keliauti po visą pasaulį ir ar galiu atvykti į Televivą su šiuo pasu? Nepamirškite, sako pirmininkas, kad ir kiti kolegos nori pasisakyti, todėl a, laikykitės laiko reglamento, nes aš būsiu priverstas nutraukti pasisakymą, sako pirmininkas. Pirmininkas atsiprašo. Taip, ponas ponas Karlov pirmiausia. Na, jūs sakote, kad Izraelis yra tikros demokratijos pavyzdys artimuosiuose rytuose. E, ir aš manau, ar tai nereiškia, kad prieš įsimant e, retoriką reikia vis tik tai gerbti faktus. Aš esu lankęsis Izraelyje ir mano pareiga, bent kaip aš ją suprantu, yra atkreipti dėmesį į tam tikrus netitikimus, įskaitant ir vien tik prieš dvi savaitės Strasbūrę aš kalbėjau apie NVO veikiančias ir kalbėjau, kad Izraelis kelia grėsmę palestiniečiams. Aš galėčiau pasiginti su jumis, pona, ir kokį poveikį uh, e, vyksantis veiksmai daro Izraelio pramoniai. Tie, kurie remia Palestiną, žino, kad šventojoje žemėje įmanoma ilgalaikė taika, jeigu abi pusės nustos pažeidinėti vieni kitus. Prisiminkime, prisiminkime Goldos Meijer žodžius, jeigu palestiniečiai sudės ginklus, baigsis karas, o jeigu žydai sudės ginklus, nebeliks Izraelio valstybės. ponas Adaktuson. Ačiū, pana pirmininkė, kad suteikė žodį, sveikino atvykus svečią į parlamentą ir turiu tik vieną klausimą. Vienas iš akivaizdžių dalykų šiuo metu yra kova su terorizmu, kuris vienyje įvairias valstybės. Izraelis yra a, teroristinių organizacijų valstybių apsuptyje Todėl noriu paklausti, kaip mes galėtume sustiprinti bendradarbiavimą, bendrai kovodami su terorizmu, ko galime pasimokyti iš jūsų patirties šiame labai svarbiame uh, kovos bare. Ačiū toliau, ponas Paniau. Dėkoju, kad jūs esate su mumis. Aš turėčiau trejadą klausimėlių labai trumpai. Pirmiausia, mes socialistų demokratų frakcija, kurią aš priklausai, e, ponas Paliba ir jų kolegai susiunčia. Tai labai įdomus pasiūlymas dėl taikos e, tarp Izraelio ir Palestinos. Tai ir panas Bar norėtų, kad būtų teik suteikta papildomi įgaliojimai palestiniečių valdžiai, kad jie būtų patikimas taikos partneris. Toliau antras dalykas. Klausimą, Prancūzija ėmėsi iniciatyvos, kuri buvo e, taip pat atspindėta ir jungtinėse tautose ir kad, e, kad ir kitos arabų valstybės prisidėtų prie taikos proceso. Toliau trečias klausimas dėl Maruko pagal tą organiz... informaciją, kurią aš turiu, jie sur, e, rengė sutikimą tarp Mahmudo Mazo ir Netanjahu dėl taikos proceso, tai e, kuriai padeda ir pasaulio Maroko žydų bendruomenė. Tai ką Jūs manote apie šią iniciatyvą? Na, man atrodo, Matušas e, jau jisai vadovauja ir Europos Sąjungos delegacija galėtų nori pasisakyti, ne? Uh, Ačiū, pana pirmininkė. Ir džiaugiuosi, kad jūs atvykote į Europos parlamentą. Aš kiekvieną dieną matau antisemitizmo išpolių Europoje. Ir dažniausiai į tuos išpolius nereaguojama. Prieš keletą mėnesių The Guardian dienraštis paskelbė, 300 Britų akademikų laišką, kuriuo raginama boikotuoti Izraelio universitetus. Šią savaitę Švedijos vyriausybė išleido 140 tūkstančių eurų išleisti knygai, kaip Izraelis vykdo etninius valymus. Taigi tokių a, antisemitizmo apraiškų matome kiekvieną dieną Europoje. O Antisemitizmas yra maltarizmo motina. Taigi, kai Izraelis vertina šios pasikeitimus Europoje, ypač kai jūs e, skaitote informaciją apie tokius e, antisemitinio pobūdžio boikotus. Ponas Vaigal. Na, džiugu, kad turime galimybę pasikeisti nuomonėmis šiandien su jumis. Ir dėkingas už jūsų įžanginį žodį. Aš manau, kad tiesioginiai ryšiai tarp parlamento ir kneseto yra svarbus dalykas. Nes tokiu būdu mes galime išvengti klaidingo mūsų siekių aiškinimo. Ir tikiuosi, kad jūs suprantate, jog Dauguma mūsų yra jūsų draugai ir a, mums rūpi jūsų valstybės saugumas. Būtent dėl šios priežasties mes dalyvaujame tose dialoguose, kurie gal jums ir nepatinka. Ir esu sustikęs su teisingumo, Izraelio teisingumo ministru. Jis Izraelija yra 6600 kalinių, tarp jų 700 nepilnamečių. Taip pat 580 asmenų sulaikytų administracinė tvarka. Kai kalbame su tais, kurie atvyksta į Europos parlamentą iš mažiau nei Izraelis demokratiškų šalių, jie uh, kalba apie 3-50 kalinių. Jūsuosegi 6 tūkstančiai. Ką jūs ketinate su jais darytis? Ko jūs tikitės iš tų 700 šiuo metu kalėjimuose laikamų nepilnamečių? Kaip, jie, kaip jų asmenybės gali būti ugdomos? Ir kaip jūs užtikrinsite, galite siekti, kad jie taptų jūsų vaikų draugais? Ponas Mesčeriks. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū svečiui už įžangą. Aš atstovauju žaliųjų frakcijai ir mes tikrai uh, tvirtai pasisakome už taiką artimuosiuose rytuose. Paklausti noriu dėl Sirijos. Klausimas konkretus. Vėlai uh, gruodžio pabaigoje mes sužinojome, kad ministras pirmininkas Netanjahu tiesiogiai paskambino prezidentui Putinui Noriu paklausti, ar vyksta žemesnių lygių diskusija su Rusija dėl Sirijos. Ir jeigu taip, ir jeigu jūs galite įvardyti, gal galėtumėte įvardyti klausimus, kurio, kurie yra aptariami. Ponas Freund. Ačiū. Na, tikrai įdomu, kad aš galiu dalyvauti šiame susitikime, nes ką tik uh, delega, Palestinos, ryšiams su Palestinos delegacija, kurie aš priklausau, lankėsi Palestinoje ir aš faktiškai neturėjau galimybės pasikalbėti, pasikalbėti su Izraelio atstovais, įskyrus su keletos NVO atstovais. Turiu porą klausimų. Daugiau negaliu užduoti, nes trūksta laiko. Politiniai lyderiai mums sakė, kad dabar yra didžiulė galimybė, kad Hamasas ir Fata, kurie dalyvauja Dohos dėrybose, susitars. Ir galiausiai bus suformuota vienybės vyriausybė. Kokia yra Izraelio pozicija dėl tos vienybės vyriausybės? Antras klausimas susijęs su tuo, ką mes matėme vietoje. Yra 600 žmonių gyvenančių nausėdijose vakarinėje gazos pakrantėje arba taip vadinamosio okupuotose teritorijose. Ir panašu, kad jie vis daugiau pasiima palestiniečių žemės. Ir galų gale tai reikš, kad Palestinos teritoriją padalins į dalis ruožai, kuriuose Izraelis sukūrė nausėdijas. Ar nemanote, kad tai yra Palestinos teritorijos pažeidimas, teritorinio ventisumo pažeidimas? Be mikrofono. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš noriu e, pasiteirauti apie taikos procesą, nes man atrodo, kad savo pasisakymą jūs e, kaltinote visus aplinkius, sako ponas Permiai. Tačiau Izraelis pleučia nausėdijų teritorijas ir aš manau, kad e, teisiniai šio, e, šie dalykai jau priklauso Izraelio atsakomybei. Jūs sakote, kad yra 130 kalinių ir 54 iš jų nepilnamečiai. Na, Washington Post laikraštis 2000 metais su jumis kalbėjusi apie balto fosfor panaudojimą. Ir taip pat uh, Ispanijos žurnalistas žuvo, kai prie Libano sienos buvo kartu su jungtinių tautų pajėgomis. Tai ar nemanote, kad per daug yra naudojama jėga? Gazos getuose veikia aparteido sistema, nes jūs iš esmės kontroliuojate prieigą jūroje. Taigi, ką jūs ketinate toliau daryti, kad galiausiai įsivyrautų veiksminga taika? Ačiū. Ponas Hanegbi. Ačiū labai už klausimus. Klausimų daug, vieni itin kritiški, kiti visai kitokie. Todėl gal geriausia būtų, kad mes pabandytume padėti vieni kitiems suprasti ir žinoti, kokia yra tikrovė. Todėl Visada jauskitės laisvi užduoti klausimus, įsakyti savo mintys, ypač turint galvoje, kad jūs esate mūsų draugai, galų gale net ir nedraugai. Svarbu kalbėtis. Gal 30 klausimų buvo užduota ir aš ko gero konkrečiai negalėsiu atsakyti į kiekvieną klausimą, jų lab, kad vienam klausimui galiu skirti vieną minutę, bet yra trys svarbiausi dalykai, kurie išriškėjo. Ir pirmiausia, pradėsiu nuo tų, kurie kelia daugiausiai emocijų – Palestina. Visi čia esantis kovojame už Izraelį mūšio laukia. Turiu galvoje mūsų delegaciją. Trys iš mūsų buvo o, um, desantų pajėgose tarnavo. Ir... O, um, nėra tokio izraeliečio, kuris netraukštų taikos su Palestina. Ir aš manau, mes tą įrodėme, be, a, e, dirbdami su Jordanija. 48 50-aisiais, 60-aisiais tūkstančiai uh, egiptiečių, jordaniečių teko palaidoti dėl karo su Izraeliu, bet mes sugebėjome pasiekti taikos ir dabar mes gyvename su egiptiečiai, su Jordanija taikoje. Nors jie savo laikų labai aiškiai sakė, kad niekada neatsitrauks, laikysis principų, neįsi kompromisą. Uh, ir Sinajaus pusęsalyje tūkstančiai izraeliečių gyveno ir pagal susitarimą jie turėjo išsikelti, mes sutikome su tuo reikalavimu ir dabar Egiptas, Jordanija ir Izraelis gyvena taikoje. Per 20 metų mes taikiai sutarėme su Jordanija, per 10 metų taikiai sutarėme su Egiptu. Nieko nėra lengviau, kaip pasakyti Mes tikrai patikėkite, svajojame apie ilgalaikę taiką su palestiniečiais. Ne tik palestiniečiai moka tragišką didelę kainą už šį konfliktą. Mes taip pat mokame tą kainą. Niekas neturi prerogatyvos pasakyti, kieno gyvybė vertesnė. Jūs žinote, kas vyksta. Kiekvieną dieną kas nors subadomas peiliu arba žuva savižudžių išpolių metu, bet kenčia visos pusės. Ir turime suprasti, ir jie, ir Palestina turi suprasti, kad rytoj gali žūti jų tėvas, jų sunus. Bet vienintelis dalykas pasiekti taikos, tai dirbti taip, kaip mes dirbome su Jordanijos ankstesniu karaliumi Huseinu ir su ankstesniu Egipto prezidentu. Viską galima išspręsti, kai sėdama prie dėrybų stalo ir ieškoma bendro vairdiklio bei siekiama kompromiso. Niekada joks Palestinos lyderis nėra pasakęs, kad palestiniečių pabėgėliai grįžtų į Izraelį. egiptiečių vadovybė ir Izraelio vadovybė nukentėjo. Sadatas ir rabinas, kaip jūs žinote, buvo nužudyti būtent dėl to, kad jie susitarė dėl taikos. Ir žinote, jeigu mes nekovosime, tai mes ne, neišliksime. Ir kai bus pripažinta, kad neįmanoma įgyvendinti tų siekių ir be to mūsų draugai kairieji taip pat niekada nesutiks su tokiu planu, kad ankstesni palestinos pabėgėliai grįžtų į savo ankstesnės gyvenimo vietas. Bet jeigu mes nepripažinsime siekio, tai niekada neįsivyraus taika. Bet šitie pabėgėliai yra tik tai viena nedidelė dalis nes kita visai yra taktiniai dalykai, kurias nausėdijas leisti, kurias nausėdijas nugriauti ir kai, ką daryti su Jeruzele, kaip išspręsti uh, problemą, kad ir Palestina, ir Izraelis turėtų dalį, jie pasidalytų Jeruzalę, visus tos klausimus galima išspręsti, bet pagrindinė problema, kaip mes sakome palestiniečiams, kad jie turi suprasti vieno dalyko Mes niekada neleisime, kad būtų atkurtos tos sienos tarp Izraelio ir Palestinos, kurios buvo iki 67 metų. Europos parlamentas, Europos sąjunga ir pasaulis galėtų suteikti mums galimybę įtikinti palestiniečius. Ir tikiu, tada įvyktų metamorfozę. Aš išaugau dviejų kovotojų už laisvę šeimoje. Ir jie buvo suimti, paskiau pabėgo, kovojo už Britaniją, po to jie atsisakė idėjos, su kuria augo nuo mažų dienų. Izraelis nėra kažkokia, koks mažas Izraelis, nes yra Gilad, Žandau, Monden yra daugelis dalykų. Ir mes atsisakėme kai kurių svajonių. Ir Ždan Samarija, pavyzdžiui. Taip, tai priklausys Palestinai ir Izraelis pasitrauks, bet reikia susitarti dėl sienos. Reikia susitarti vadovaujantis saugumo principais. Bet svarbiausias dalykas, kad ir mus reikia įtikinti, jog palestiniečiai nori gyventi taikoje su mumis. Kai mes to patikėsime, jūs galite jiems padėti, užuot visą laiką mums sakę, kad reikia veikti kitaip. Jūs priimdami įvairiausius sprendimus turėtume siekti kompromisų ne tik su Palestinos valstybė, bet ir su Izraelio valstybė. Reikia skatinti abi pusės, reikia skatinti kompromisą pasiekti. Ir aš tikrai ne visada suprantu, kodėl jūsų vadovybė elgesi kitaip, jūsų lyderiai elgesi kitaip. Nes jūs praktiškai tokiu būdu atimate motyvą siekti su mumis taikos. Ir Palestina galvoja, kad atėjo laikas. Bet mes galvojame, kad atėjo laikas um, parodyti tarpusavio supratimą. Ir Hezbollah vadovai, ir kiti Visi turi susėsti ir tada jūs galėsite pasinaudoti savo pasų ir keliauti po Izraelį laisvai. Ir mes nebe įkalinsime vaikus. Tie vaikai, naip tol ne vaikai. Kartais dėja juos reikia teisti už tai, kad jie nužudo Izraelio pilietį. Nesvarbu, ar tai nepilnametis, ar tai saugęs asmo, jeigu jisai susprogdina bombą ar kažką tai kitą, jis yra teisiamas. Bet svarbiausia, kad reikia susėsti su palestiniečiais prie vieno stalo ir priimti sprendimą dėl to, kaip gyvensime ateityje. Nes Izraelis ir Palestina turi dirbti kartu. Ir kadangi tikrai nedaug laiko turiu, dar vieną dalyką noriu pasakyti. Nenoriu gilintis į visas JPC, OA susitarimą, tai susitarimas su Iranu dėl brandulinės programos, tai nėra geras susitarimas. Bet svarbiausia, kad susitarimas nebūtų pažeistas. Iraniečiai puikiai žino, kaip veikti, nes jie, pavyzdžiui, jų nuostatų aiškinimas E, gali dažnai balansuoti ties susitarimo pažeidimo riba. Viskas priklausys nuo to. Reikės pasižiūrėti, kaip jie sugebės laikyti žodžių ir dėl Rusijos ir Sirijos. Jeigu man leistų balsuoti, aš norėčiau, kad Asadas išvyktų iš Sirijos, nes aš manau, kad Asadas yra atsakingas už 450 tūkstančių žmonių žūtį, atsakingas už tai, kad pusė piliečių iš Sirijos pabėgo iš savo namų. Aš e, kitą vertus tikiu ir įsivaizduoju, kad gims demokratinė Sirija, kuri pakils, galės kontroliuoti savo gyvenimą O tuo tarpu Iranas ir kitos jėgos manipuliuoja Siriją, bet aš tikiu, kad Sirija atgims ir galės pati priimti sprendimus dėl savo likimo. Ir aš labai dėkuoju dar kartą baigdamas visiems, kad pakvietėte mane ir priėmėte mane ir mano delegaciją. Ačiū. Labai ačiū už įdomią diskusiją. E, manau, kad mes turėtume toliau tęsti šitą diskusiją ir kitą kartą mes E, turbūt geriau suvaldysime situaciją, kad ir kolegos galėtų pasisakyti ir pasikeisti nuomonėmis. Taigi geriau šiek tiek kitą kartą organizuosime posėdį. Na, o parlamentaro atsiprašau, kad ne visi turėjo galimybę paklausti. Aš manau, kad e, toks nuomonių pasikeitimas mums visiems yra labai svarbus ir naudingas. Noriu palinkėti visokiojo pasiekmės jums. Mielai sugrįšime kitą kartą. Na, o mes pagrasinsime jums, kad atvažiuosime jūsų šalį. Ladies and gentlemen. Ponios ir ponai. Prašome susėsti. Man didžiulė garbė pasveikinti poną Mogens Liketoft, Junktinių tautų generalinės asamblėjos pirmininką. Mes praėjusį lapkritį Niujorke su jumis susitikome tada, kai atvažiavome su vizitu į generalinę asamblėją. Mielai pasikeisime informaciją. Mums nepavyks, aišku, suteikti jums tokios gražios atmosferos, kurią jūs mums sukūrėte. Kaip žinote, ES bendradarbiauja su jungtinėmis, karali... jungtinėmis tautomis ir turi bendrą platformą, kaip sprendžiant pagrindinius globalius klausimus. Ir taip pat žinome, kad Europos parlamentas atlieka svarbu vaidmenį regionų regioninėse organizacijose, kaip pavyzdžiui ES jungtinėse tautose. Šiame kontekste mes manome, kad e, jungtinių valstybių statusas generalinėje asamblėjoje turėtų teigiamą poveikį ir padėtų koordinuoti valstybių narių politiką Generalinėje asamblėje ir jungtinėse tautose. E, trys aukšto lygio teminės diskusijos e, labai smarkiai atspindės ES prioritetus ir bus susitelkta ties e, tvarių plėtros tikslų pasiekimu. Ir e, taip pat jungtinių tautų e, taikos kūrimo architektūra. Tai yra pagrind, bendra sesija su plėtros ir vystimosi komitetu. Uh, Ir iš karto noriu suteikti e, žodį pirmininko pavaduotojui ponui Ponga. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbimi kolegos. Aš taip pat norėčiau padėkoti Jūs ekscelencijai, e, ponui Mogens Liketov ir mm, aš norėčiau atsiprašyti už pon, mūsų vadovą, ponę Lindą Vakeven, kuri negali būti su mumis šia, šiandien. Mūsų plėtros komisija taip pat tiki didelį reikšmę tam darbui kad būtų pasiekiami vystimosi tikslai, tvarus vystimosi tikslai ir taip pat, kad būtų parengti rodikliai uh, kurie būtų e, galiojantis ir kurie e, turėtų būti parinkti iki kovo mėnesio. Mūsų komisija taip pat prisideda aktyviai skatindama ES poziciją ir mes praėjusį e, rugsėjį buvome e, New York, jungtinėse tautose, numatėme dešimt, dešimt tikslų, mes siekėme prisidėti prie darbo dargės 2030 ir taip pat e, skatinti tvarę plėtrą. Ir mes džiaugiamės, kad mes prie siemėme svarbius įsipareigojimus ir pradėsim diskusijas balandžio mėnesį Europos Sąjungoje ir mūsų e, komisų komitetas turėtų aktyviai dalyvauti tiek e, kurdama užsienį, tiek vidaus politiką. Ir ponas Nabaro e, šiandien susitiko su kai kuriais mūsų kolegomis ir su Europos komisija. Taip pat teigia, kad ir jūsų vizitas su jumis, jūsų vizitas taip pat yra labai naudingi, kad jį duotų pagreitį Europos Sąjungai, kad ji toliau skatintų šitą toli siekiančią darbo atverkę. Dėkuoju. Labai dėkuoju, pirmininkė, žodis jums. Ačiū, Mr. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū suteikta galimybę ir garbę kalbėti jums šiai auditorijai kaip pirmasis Danijos e, pirmininkas Junktinėje generalinėje asamblėjoje. Per pirmąjį šių metų pusmetį, būdamas pirmininku, patyriau daugybę prieštaravimų, su kuriais susidurėme šiame pasaulyje. <clears throat> Priemėme rimtus didelius sprendimus dėl tvarios plėtros ir klimato kaitos per, per pastarąjį pusmetį, tačiau tuo pat metu matome, kad pasaulis ritasi žemyn ir atsiranda e, vis naujų konfliktų, humanitarinių katastrofų, pabėgėlių e, antplūdžiai. Ir Europa vis daugiau tai patiria. Visą tai turi ir teigiamų, ir neigiamų pasiekmių. Europos Sąjunga ir nes tautos e, vadovaujasi tomis pačiomis vertybėmis ir esu tikras, mūsų likimas yra tas pats. E, jungtinių tautų galimybės yra Europos Sąjungo ir Europos Sąjungos galimybės. Ką mes nusprendėme 2013 e, m. tvarios plėtros darbo atvarkė. Tai buvo revoliucinis sprendimas naujas kelias į priekį šioje e, grupėje. Ir e, vieningai dėl to nusprendėme tarp 183 tautinių valstybių buvo siekiama pakeisti e, klėstėjimą, gerovę ir užtikrinti taiką. Kolektyviai mes manome, kad pokyčiams reikia ekonominių, socialinių valdysenos struktūrų pakeitimo. Dalis, šios, e, pakeitimo, dalis šio pakeitimo buvo užfiksuota klimato kaitos susitarime, tai yra didelis žingsnis į priekį mūsų dabartinėje diskusijoje, tai yra mūsų esminis klausimas. Tiek susitarimai dėl e, klimato ir e, sisteminių plėtros tikslų ir E, tiek kiti aspektai demonstruoja didelį tarpusavio priklausomumą. Tačiau jeigu šitie susitarimai, norint, kad šitie susitarimai būtų gyventi, mes turime imtis veiksmų dabar. Mes turime pakeisti šitų susitarimų atsakomybę ir energiją, kurią juos investuojame tiek viduje, tiek Europos lygmenių. Mes pradedame nuo rimto pagrindo. E, tūkstantmečio plėtros tikslai padeda užtikrinti tam tikrą e, tobulės, e, patobulėjimą ir gali ir parodo, kad tarptautinė bendruomenė gali pasiekti daug, jeigu dirbs e, e, solidariai. E, solidarumas su valstybėmis narėmis ir ES yra esminis dalykas, kuriuo mes turime didžiuotis. O kalbant apie mažai anglės dvideginio išmetančią ekonomiką, tai e, turime pasakyti, kad ES turi merų ir visuomenės atstovų, kuriais gali didžiuoti šioje srityje. Dabar mes turime sukurti tvarę globalią infrastruktūrą per ateinančius e, 10-15 metų. Tai pareikalaus trilijonų dolerių, kurie būtų investuoti tvariai. Mes turime realizuoti moterų ir mergaičių teises ir turime pašalinti ekstremalų skurdą ir sumažinti neligybę. Taip pat turime kovoti su mokesčių sukčiavimu ir labiau padėti mažiausiai įsivyščiusioms šalims. Norėdami sukurti e, taikę visuomenę, mes turime prioritizuoti investicijas ir e, padaryti mūsų institucijas įtrauklės. Be abejo, transformacija turi vykti ne tik vyriausybių lygmenių. Yra investuojama į tvarę plėtrą ir infrastruktūrą ir, tai turi, ir privatus sektorius prie to turi prisidėti. Pavyzdžiui, privatus fondai, kapitalo investuotojai ir panašiai. Tai yra vyriausybės turi sukurti e, rinkoms e, struktū, reikalingą struktūrą, kurios padėtų užtikrinti, jog žaliosios investicijos yra pačios saugiausios ne tik visai žmoniai, bet ir visam verslui. Taigi nuveikti reikia daug. Ir manau, kad mes galėsime tai padaryti ir uh, darysime visą, ką galime, tiek aš iš savo pusės tai darysiu, tiek visa jungtinių tautų sistema e, tą, tą darys ir mes turėsime pasistumėti prieki kiek įmanoma greičiau greičiau, nei tada, kai pradėjome gyventi tūkstantmečio plėtros tikslus. Prieš keltą momentų buvo minimi tam tikri e, prieštaravimai ir e, jie, jais teigiama, kad tokie proveržiai, tokie lūžiai, kurie buvo pasiekti praėjusiais metais, buvo pasiekti eskaluojantis globaliai kriziai. Mes susidurėme su neįtikėtina ir daug nerimo keliančia humanitarnės krizės situacija. Susidurėme su uh, baisiu ekstremizmu, kuris nerima kelia visam pasauliu ir taip pat įvairių, su įvairių ginklų platinimu ir patiriame naujų grėsmių iš globalios epidemijos, da, globalios epidemijos ir virusų plėtros. Taip pat artimųjų rytų konfliktai sukelia labai daug e, kančių ir e, skausmo bei mirčių. jungtinės tautos parodo, kad tai jungtinių tautų veiksmai nebuvo sėkmingi. Taip, yra tokių pavyzdžių, kur e, daugiašariškumas gina žmonės ir taiką, tačiau bendrai paėmus mes negalime tiesiog pasitenkinti tuo, ką mes iki šiol esame pasiekę. Mes visi mastome apie Sirijos konfliktą ir yra atskirų valstybių, kurios labiau yra atsakingos už dabartinę situaciją ir tai mums padėjo išlaikyti e, mūsų kolektyvų požiūrį į e, taiką ir saugumą globalių mastų. E, mes turime apsaugoti civilius konfliktų metu. Tai taip pat rodo mūsų negebėjimą reaguoti humanitarinę prasme tinkamu metu. Taip pat žinome, kad neseniai buvo e, vykdomi sprogdinimai, vykdomas smurtas prieš daugelį žmonių, tai tęsiasi, žmonės kasdieną miršta ir ieško saugesnės ateities Europoje. Milijonai pabėgėlių liko be darbo. Taigi šiame kontekste yra absoliučiai svarbu naudoti, to, naudotis uh, aukšto lygio e, deba, e, diskusijomis. Viena jų vyks Liepos mėnesį. Uh, ir tai baigsis rugsėjo 19 viršūnių sustikimu Junktinių tautų generalinėje asamblėjoje. Ir ten bus sprendžiamos migrantų ir pabėgėlių problemos. Tuo bus siekiama reaguoti į globalią humanitarnę krizę. Tai reiškia, kad tai reikalaus daug daugiau pinigų. Taip pat toms sritims, kur pabėgėliai ir uh, ne, išvaryti žmonės neplūsta į Europą. Ir taip pat e, turime geriau laikytis globalių sustarimų dėl perkelimo. Pats laikas yra a, dar kartą įtvirtinti pagrindinės normas ir kolektyviai įsipareigoti, pa, apsaugoti labiausiai pažydžiamus žmonės ir jų humanitarnės bei žmogaus teisės. A, pasauliui reikia tokios Europos, kuri norėtų vadovauti, lyderiauti. Ir labai aišku, kad dabartinė pabėgėlių krizė neturi precedento savo mastu. Ir tai yra iššūkis daugeliu valstybių narių Europoje. Ir tai e, sieja baimę daugelyje Europos sostinių. Tačiau mūsų negebėjimas rasti sprendimus kelia pavojų gyvybei. Gaila, tačiau valstybės narės viena kita nebepasitikė. Ir tai yra taip gilu. Tačiau aš iš tiesų tikiuosi, kad dabar mūsų lyderiai, šis nuostabus parlamentas, ras būdų, kaip atstatyti tas vertybės, kurios mus vienijo pastarosius 60-70 metų. Ponios ir ponai, jungtinėms tautoms švenčiant savo 70-asias metinės yra akivaizdu, kad jie turi reaguoti dabartinius iššūkius. E, generalinės asamblėjos, būdamas generalinės asamblėjos pirmininkas, aš dalyvavau dėlėse e, rimtose diskusijose balandį e, gegužę ir birželį. Ragina valstybės narės pamastyti apie tai, kas padėtų užtikrinti tvarę plėtrą ir jungtinių tautų gebėjimą išlaikyti taiką ir saugumą. Ir jungtinių tautų gebėjimus e, suteikti humanitarnę pagalbą ir apsaugoti žmogaus teises. Šio pokyčio suvaldymas bus pagrindinis mūsų įgaliojimų tikslas – ir tai bus perdota sekančiam jungtinių tautų generaliniam sekretoriui, kuris šiais metais bus paskirtas. Tai bus moteris. Na, turime omenyje, kad e, ji bus moteris ir ji turės padėti pat, e, pačioms jungtinėms tautoms ir kitam, kitą, kitais metais e, generalinė asamblėja atliks svarbesnį vaidmenį atrankoje ir paskirime ir per ateinantį mėnesį aš e, surenksiu neformalius dialogus tarp kandidatų ir visų ES valstybių narių, siekdamas padidintis viso proceso skaidrumą ir pagerinti mūsų e, geriausių e, įmanomų kandidatų galimybę vadovauti jungtiems tautoms per ateinančius metus perspektyvas. Baigdamas norėčiau E, išsakyti vieną mintį, e, kaip buvęs e, Danijos parlamento pirmininkas ir besididžiuojantis pilietis. Šiandieną matau, kad ES toliau atlieka pagrindinį vaidmenį tartutinėje bendruomenėje, jungtinėse tautose, tačiau dabartinė įtampa ir susiskaldinimas gali pakengti jos reputacijai, jos vienam balsui ir jos galimybė, galimybė daryti įtaką. Net stipri ir vieninga Europa, laikydamasi savo bendrų mm, vertybių, gali spręsti daugybę iššūkių. Tad aš tikiuosi, kad visi jūs šiandieną kartu su mumis dirbsite jungtinėse tautose, siekdami suvienytos Europos ir siekdami, kad ta suvienyta Europa taptų viso ko priešakyje vėl ir vėl. Dėkoju uždėmesi. Thank you very much. Good morning, thank you. Dėkuoju, dėkuoju už paskutiniuosius sakinius ypač. Na, matau, kad jų Europos Sąjunga niekada nebuvo kilės didesnis pavojus negu yra dabar. Ir mes galim e, prarasti viską, ką pasiekėme per pastarusius 15 metų, jeigu neturėsim drąsos būti vieningi ir rasti iš sprendimų dabartiniams iššūkiams. Labai ačiū, kad tai priminėte mums, bet norėčiau paprašyti E, minutėlę e, tylos, nes gavau jungtinių tautų e, sekretorius, buvęs sekretorius Butrasburas gali mirė ir pagerbkime jo atminimą tylos minutę. Thank you very much. Labai ačiū. O dabar žodis ponui Preda. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Taigi, aš čia. Mm. Labą dieną. Dėkoju. Malonu, kad jūs esate su mumis šiandien ir dėkoju už jūsų pasisakymą. Aš norėjau visų pirma pasakyti, kad mūsų parlamento darbe mes nuolat kalbėjome apie gilę reformą, jungtinių tautų reformą ir kad reikia atgaivinti e, generalinės asamblėjos vaidmenį taip, kad tai būtų koordinavimas, kad ji geriau koordinuotų veiksmus, kuriuos vykdo pasaulinės organizacijos. Ir dabar aš manau, kad jūs patys matote, e, vėlgi jūs minite šitą klausimą, kad reikia iš esmės reformuoti jungtinės tautas. Ir e, čia taip pat yra ir vystimasi komiteto atstovai, mūsų kolegos. Ir aš e, taip pat esu. Uh, dalyvauju ir plėtros komisijos darbė, aš norėčiau žinoti, kad šitas klausimas politinės anklaudo ir vystimasis atspindi, atsispindi generalinės asamblėjos darbe ir ar jis yra įtrauktas į 2030 e, darbo tvarkę. Dėkuoju Jums už dalyvavimą ir Jūsų atsakymą. Yes, uh, Mr. President, thank you for coming. Pone pirmininkė, dėkui, kad atvykote. Jūs esate vienas iš e, svarbiausių Danijos politikų, tuo pačiu metu vienas iš pasaulio organizacijų vadovų, kuris yra įsipareigojęs iškovoti su skurdu ir skatinį ūkio augimą. Ir e, šiame svarbiame posėdėje susitikime aš norėčiau pasakyti, kad jungtinės tautos turėtų rasti atsakymą į tas pasaulinės problemas ir skatinti vienybę ir, ir, ir žmonių budrumą. Gracias, presidente. Bueno, yo quería preguntarle. Eh... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau paklausti apie misiją, tai yra nuo 91 metų ugnies nu, nutraukimą ir e, Maroke ir Vakarų Saharoje dėja nebuvo surinktas referendumas. Ir aš turėjau galimybę dalyvauti komitet, vieno komiteto darbė jungtinėse tautose ir aš uždaviau klausimą, jis buvo jums perduotas, tai norėčiau žinoti, kas atsitiks ateity, ką darysime ir kaip surenkti šitą referendumą ir dekolonizuoti regioną. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Turiu klausimą kurį jūs irgi mm, palėtėte. Jūs teikite, kad norite daugiau skaidrumo, e, renkant kitą generalinį sekretorių. Aš labai tam pritariu. Galbūt jūs galėtumėte pasakyti, kaip jūs suprantate šit, žiūrite kokius šitos rinkimus ir kaip, kokia būtų rinkimų procedūra. Antrasis klausimas e, buvo susitikimas su jungtinių tautų žmogus teisų taryba ir mes norėtume žinoti apie padėtį Šiaurės Korejoje. Atsižvelgiant į generalinės asamblėjos darbą, gal jūs galėtumėte pasakyti, kaip e, jūs spręsite būtent šį konkretų klausimą. Labai ačiū ir sveiki atvykę į patį svarbiausią parlamentą pasaulyje. Turiu du klausimus. Visų pirmiausia susijęs su generalinio sekretorijos rinkimo klausimais. Visi žinome, kad per pastaruosius dešimtmečius procesas skirti ar paskirti naują generalinį sekretorių, na, nebuvo labai skaidrus. Tai aš tikiuosi, kad šį kartą procesas bus bent jau šiek tiek skaidresnis. Ir taip pat klausimas, kokia jūsų nuomonė, ar kitas generalinis sekretorius turėtų būti iš Rytų Europos grupės, kad tai galbūt galime žiūrėti ir, to, ir taip, ir e, atsižvelginti tai, iš kur buvo renkami e, ankstesni generaliniai sekretoriai ir ar moteris galėtų būti generalinė sekretorija, jeigu žiūrite į potencialius kandidatus, tai ir kitos geografinės grupės, geografiniai regionai galėtų pateikti stiprius kandidatus. Tai ką jūs čia manote? Ir dar vienas klausimas apie ES vaidmenį jungtinėse tautose, ypač tų šalių, kurios yra nuolatinės saugumo tarybos narės ir, kaip mes visi žinome, Kai kurie mūsų geri kolegos iš kitų valstybių narių pateikė pasiūlymus jungtinėms tautoms apriboti veto teisę, pavyzdžiui, dėl klausimų susijusių su genocidu ir genocido nusikaltimais saugumo taryboje. Kas pasiekta šiuo klausimu ir jūs matote perspektyvą, kad jungtinių tautų saugumo taryba bus pasirengusi apsiriboti ir apriboti galimybės naudoti veto teisę. Ačiū. Eh, jag skulle vilja ställa en fråga, jag pratar svenska. Eh, Kalbėsiu švediškai. Norėčiau užduoti klausimą jums. Ką jūs e, veikėte ir kur ir kur darbo tvarkyje yra Romų klausimas. E, ir yra 10 milijonų žmonių, kurie yra atskirti, neturi darbų, negauna išsilavinimo, neturi e, tinkamų e, gyvenimo standartų, tai ką jungtinės tautos daro šio klausimu. Dėkuoju pirmininkė, labai nuoširdžiai sveikiname jūs atvykusius pas mūsų svečius. Aš norėjau užduoti klausimą. Šiame komitete prieš keletą mėnesių mes parengėm labai įdomų pranešimą dėl santykių tarp ryšių tarp ES, jungtinių tautų ir norėtume paklausti, kokios yra patikimos perspektyvos, kad bus atlikta saugumo tarybos reforma ir kas yra kalbama apie galimybę e, užtikrinti, kad regioninės organizacijas būtų geriau organizuoto atstovaujamas, o ne tik tos penkias šalis, kurios laimėjo antrą pasaulinį karą. Ir ar yra kažkokių galimybių, na, ką jūs galėtumėte apie tai e, pasakyti, ar čia kažkas tokio, kas niekad ne, neįvyks. Thank you, Mr. Chairman. <clears throat> Mr. Likantoff. Ponas Užtrevičius, ačiū pone pirmininkė. Mes labai džiaugiamės e, galėdami pasveikyti poną Likartofą mūsų parlamente ir tikiu, kad tarp mūsų komiteto narių jūs galite surasti puikių kandidatūrų į Junktinių tautų generalinio sekretoriaus postą, bet jūs patys nuspręsite. Tačiau man įdomu, kokia kryptimi eina jungtinios tautos tvarios plėtros srityje, atsižvelgianti tai, kad kyla humanitarinės krizės ir ar jungtinės tautos turi kažkokių išvalgų ar bruožų, kuriais remdamasi gali nuspėti artėjančią humanitarinę krizę. Kas yra daroma? Kitas klausimas susijęs su Europos Sąjunga. Kaip Jūs įsivaizduojate, ar Europos Sąjunga gebės, kuo toliau, tuo labiau kalbėti vienu balsu jungtinėse tautose? Ačiū. Na, gal nedaug man laiko skirta, bet aš pabandysiu atsakyti jums į visus klausimus. Dėl jungtinių tautų reformos. Man atrodo, kad savaime tai būtų labai drąsinantis dalykas, jeigu o, užtikrintume, kandidato parinkimo ir kandidatų klausimų skaidrumą, turiu galvoje, kandidatų į generalinio sekretoriaus postą. Paskelta apie tai bus balandžio 11 dieną, tada kiekvienas kandidatas turės atvykti į generalinę asamblėją, prisistatyti generalinėje asamblėjoje, jam bus užduoti klausimai, jis turės į juos atsakyti, taip pat klausimus galės užduoti ir pilietinės visuomenės atstovai. Anksčiau tokios praktikos nebuvo. Ir gali būt, kad šis dalykas iš esmės viską pakeis. Nes, kaip jūs žinote, būtent saugumo taryba proceso pabaigoje turėtų pateikti generaliniai asamblėjai pasiūlymą. Tačiau iki šiol vyravusi praktika kaip matėte, buvo tokia, kad kandidatūros gimdavo užkulisinėse diskusijose ir jeigu dauguma tautų, dauguma valstybių per tokį kandidato prisistatymo procesą priims sprendimą, kad rems vieną ar kitą kandidatą a, į tokį svarbų postą, bus a, sunkiau manipuliuota. Nėra jokių taisyklių. kokios lyties ar profesijos ar kvalifikacijos turėtų būti kitas jungtinėms tautoms vadovaujantis asmuo. Todėl procesas tik prasideda. Jis anaip tol nėra aiškus. Tačiau bent jau mes pradėjome eiti labiau demokratiniu ir skaidriu keliu. Dėl saugumo tarybos reformos. Manau, visi žinome, kad tai labai lietai vykstantis procesas, nesu tikras, kad e, galiu Jums pažadėti, jog per tuos metus, kurie liko man, reforma bus įvykdyta, bet generalinė asamblėja diskusijos įgavo naują pagreitį. Ir tai padaryta dėka labai įgudusio diplomato Luksemburgo atstovo jungtinėse tautose. Todėl tikėkime, kad ateityje įvyks saugumo tarybos reforma, kurios sudėtis geriau atspindės politinę tikrovę. Dėl veto teisės yra atskira iniciatyva kuriai pritarė Junktinė karalystė ir Prancūzija kaip nuolatinės saugumo tarybos narės. O iniciatyva tokia, bet kokia, Junktinių tautų narė, kuri tampa saugumo tarybos nare arba yra išrenkama į saugumo tarybą, turi susilaikyti balsuojant nuo balsuoja, kai balsuojama dėl genocido ar humanitarinę teisę pažeidžiančių veiksmų. Nes tokiai, tokiam pasiūlymui priturė pakankamai rimta jungtinių tautų narių dauguma. Tai yra labai svarbus dalykas. Ir labai tikiuosi, kad vis didesnis skaičius jungtinių tautų narių pritars, kad būtų parengtas um, aiškus Elksenos kodeksas, kurį leis apriboti veto teisę. Dėl plėtros iki 30 metų ir tos plėtros darbo tvarkės kaip ją įgyvendinti. Man regis būtina, kad mūsų vyriausybės prisimintų, turiu galvoje be kitako ir Europos valstybių vyriausybės, kad jos nepamirštų, jog yra prisėjamusios įsipareigojimus. O šią vasarą ir žiemą teks didinti paramą besivystančioms neįsivyšiusiams valstybėms. Nes egzistuoja didžiulis atotrukis tarp įsivyščiusių ir besivystančių šalių, ypač klimato kaitos padarinių švelninimo srityje. Todėl yra niekam nenaudinga, jeigu nebus įgyvendinti klimato kaitos susitarimai Ir jeigu didesnė dalis šio susitarimo priemonėms įgyvendinti apsiribos tik tai nacionalinėmis sienomis, negalvojant apie tai, kas vyksta už jų. Dar vienas dalykas, tai aišku, susiję ir humanitarinė pagalba. Ir jeigu mes norime um, įgyvendinti visus savo prisimtus įsipareigojimus, tai mes turime suprasti, kad um, sustiprinti indėlį reikia. Pietinė, vakarų Sahara. Galiu tik pasakyti, kad uh, saugumo taryba nekarta prieėmė sprendimą, jog šalis turi eiti susitaikymo keliu. Šiaurės Korija yra du dalykai. Pirmiausiai, kad nebejotinai Šiaurės Korejos brandoliniai bandymai buvo griežtai smerkti saugumo taryboje ir labai griežta paskelbta ataskaita apie, apie žmogaus teisų pažeidimus Šiaurės Korejoje. Ta ataskaita paskelbė asamblėjos sukurtas specialusis komitetas. Na, nežinau, ar jungtinės tautos sprendžia Romų klausimus, bet diskriminacija, žmogaus teisų pažeidimas, visa tai yra žmogaus teisų tarybos prie, nagrinėjimo prerogatyva. Įspėjamieji būsimų konfliktų ženklai. Taip, Reikėtų rimčiau tai vertinti. Yra įvairių šaltinių. Pavyzdžiui, e, pabėgėliai pradėjo keliauti į Europą neatsitiktinai tada, kai buvo sumažinta praėjusiu metu rugsėjį pagalba pabėgėliams, pabėgėliams esantiems Jordanijoje maistu ir sumažinta ženkliai 50 procentų bet mes taip pat galėtume patobulinti apskritai įspėjamųjų ženklų, perspėjančių ženklų sistemą. Labai gaila, kad daugiau neturiu laiko, mielai pabūčiau ir ilgiau. Ir tikrai ačiū už šią galimybę lankytis jūsų komitete. Ačiū. Ačiū šią diskusiją. Tikiuosi, kad būsimo generalinio sekretoriaus rinkimai vyks skaidriau, nes to skaidrumo tikrai reikia. Ir tada jungtinės tautos bus patikimesnės ir jų įvaizdis bus patikimas, o to jos turėtų siekti. Taigi ačiū, kad atvykote pas mus ir iki kito pasimatymo. Ponios ir ponai, mes dabar pereiname prie ataskaitos dėl Albanijos. Esu tikras, kad e, kolega Fleckenstein e, labai bus įvertintas ir kaip ir visi kiti, e, su didžiuliu džiaugsmu laukiu jo pranešimo. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Pranešimo e, projektas buvo pateiktas sausio 26. Albanija nuo 2014 metų birželio mėnesio turi ES e, kandidatės statusą ir komisija E, laukia didelios, didelės pažangos penkio, penkiose prioritetinėse e, pagrindinėse sritėse, e, kurios gali vėliau atverti dėrybas dėl narystės. Vienas iš svarbiausių punktų yra teisingumo reforma. Ir dabartinis prioritetas Albanijos vyriausybėje ir e, opozicijoje ir yra šis rytis. E, tačiau pagal apklausas apie 90 procentų e, gyventojų mano, jog tai yra jų šalies svarbiausia reforma. Ekspertai dirbo labai daug, mes laukiame jų galutinio pasiūlymo ir Nicos komisijos pasiūlymo ir tada bus analizuojami atitinkami teisės aktai ir pasižiūrėsime, ką, kaip, koks bus įgyvenimas. Tai yra tikrai labai sunku. Kokie, koks kitas yra pagrindinis prioritetas, tai yra viešo administravimo reforma, kova su korupcija organizuotų nusikalstomumu ir pagrindinių laisvių ir žmogaus teisų apsauga. Uh, E, visa tai yra e, viena šalia kito. Mes žinome, kad be rimtos ir protingos teisingumo reformos bus sunku e, protingai reformuoti ir kitas rytis vasario 8-9 Tiranoje vyko dėrybos, tam pirmininkavo kolega Kukan ir norėčiau aiškiai pasakyti, kad tarp partinis bendradarbiavimas yra būtina šiame procese tam, kad būtų įgyvendinta šita esminė reforma. Ir kiek įmanoma greičiau. Bent jau kalbant apie teisėkuros rytį. Mes visi žinome, kad 2017 m. birželį vyks rinkimai ir vyks priešrinkinė kampanija ir e, tada e, be atitinkamų reformų e, nepavyks e, nieko pakeisti. E, su premjeru Tiranoje e, mes diskutavome taip pat su opozicijos lyderiais ir su įvairiais ES pasiuntiniais ir ambasadoriais. Ir visi kukliai, bet optimistiškai nusiteikia. E, manau, kad labai svarbu, jog šitas e, reformų procesas būtų labai atidžiai stebimas, būtų vykdoma tam tikra stebėsena tiek iš komisijos pusės, tiek iš e, kitų pusės. Ir kad mm, būtų užtikrinta, jog būtų pasinaudota esamomis priemonėmis. Taip pat pranešime yra numatytas dabartinė situacija ir palyginta ji su situacija prieš metus ir situacija su kitomis šalimis. Tikslas yra toks - paraginti Albaniją e, kiek įmanoma greičiau ir nedvėjojant įgyvendinti numatytas reformas. Pranešime yra e, išdėstomi tie penki reformų prioritetai ir uh, Tuo remiamasi komisijos pažangos ataskaita. Mes visi žinome, kokie tie prioritetai. Mes žinome, kad opozicija ir um, valdančioji dauguma uh, reikalau, uh, pri, privalo įgyvendinti teisingumo reformą, taip kaip siūlo Venecijos uh, komisija ir um, um, Europos vadovų taryba. Ir visos šalis turi dirbti šią linkme. Viešo administravimo reforma 2014-2015 metais buvo viena iš svarbiausių ir e, ją reikia įgyvendinti ne tik taip, kaip mes norime, bet taip pat, kaip tai nori ir Albano, Albanai. Albanai e, turi e, turėti profesionalį ir efektyvę, admin, e, efektyvų viešą administravimą. E, taip pat turi kovoti su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu ir dabartinė vyriausybė ir parlamentas tuo labai užsima ir tai yra numatyta jų 2015-2020 metų strategijoje. Jie taip pat turi sustiprinti tarp institucinį bendradarbiavimą ir Akivaizdu, kad tame labai, labai, kad to labai trūksta, taip pat trūksta atitinkamų teismų sprendimų labai svarbu proaktyviai dirbti regioninėme bendradarbiavime. Ir aktyvus bendradarbiavimas su ES valstybėmis narėmis ir kaiminėmis valstybėmis turi e, labai didelę reikšmę ir tai parodo, kaip Albanija bendradarbiavo spręsdama, pavyzdžiui, migrantų krizę. E, taip pat e, Taip pat yra atitinkamai sprendžiami priglopšio prašytojų klausimai ES pabėgėlių iš Albanijos. E, taip pat žinome, kad e, savivaldos rinkimai vyko ne taip, kaip mes norėjome, apie tai yra parengtas pranešimas. E, dabar užsienio kovotojų klausimas Albanijoje vienoje, viena vertus yra jau išspręstas, kita vertus mes bendradarbiaudami su įvairioms organizacijoms ir institucijomis turime suvaldyti situaciją. Yra išpolių ir E, taip pat e, mes e, turime kartu stiprinti stabilizavimo komitetą. Šitas komitetas sakoma, nepasižiavo tinkamai dėl kelionės išlaidų. Tačiau Albanijoje e, vyksta vidaus kova ir visi tai supranta. Taip pat pranešime yra kalbama apie švietimą, aplinkosaugą ir energetikos sektorių. Ir e, manau, kad mes e, visi galime pasikeisti informaciją ir dėkoju šešėlėms pranešėjams už bendradarbiavimą rinkant šitą pranešimą. Dėkoju. Dėkoju, ponė Fleckenstein ir E, kaip jau minėjote, kad e, tauta labai įsitraukusi į e, kovą su korupcija ir šitas klausimas yra sprendžiamas ES lygmenių ir tai aktualu ir kitoms Balkanų valstybėms. Tačiau e, kartais atrodo, kad ne piliečiai yra kliūtis tai kovai, tačiau visiem, visi tie, kas e, e, yra tarp piliečių ir sistemos. Ir mes turėtume užtikrinti, kad ta, tai būtų nutraukta. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Prėda, kaip šešėliniam EPP pranešėjui. Uh, fact, uh... Na, tiesą pasakius, ponas Kukanas yra šešėlinis pranešėjas, bet jo šiandieną nėra posėdėje, todėl aš kalbėsiu kolegos vardu. Ir kaip teisingai buvo pasakyta, ponas Kukanas ir ponas Lankišteinas kartu lankėsi Albanijoje, kad susipažintų su teismų reforma ir mokesčio mažinimo. <clears throat> Buvo e, susitikta su visais politinių partijų lyderiais ir ponas Kukanas sutinka su pranešėju, kad Albanija e, pastoviai e, žengia pirmin ir praeisiais metais pažengė Ir tai yra labai svarbus įvertinimas, o politinis dialogas ir sutarimas išlieka vis dar rimta problema, svarstant, kokiu toliau reformų reikia imtis. Bet labai svarbu, kad integracijos procesas nesustotų. Dar vienas dalykas - dekriminalizacijos įstatymas, kuris buvo priimtas tik gali pademonstruoti, kaip politinės partijos sugeba bendradarbiauti. Albanija vykdo labai svarbes reformas, kurios gali nulemti šalies ateitį. Todėl teismų reforma yra vienas iš sudėtingiausių procesų, kurie vyksta kartu su jungtinėmis valstijomis. Labai daug padaryta, kad būtų tinkamai pasirenkta tokiai reformai. Tačiau reikalinga užtikrinti, kad Albanijos um, politikai prisimtų už tos reformos padarinius. Ponas Kukanas uh, sutinka, kad Venecijos komisijos rekomendacijomis turėtų būti vadovaujamas ir reformuojant teismus. Dar labai svarbu kad politikoje lyderiai laikytųsi tų rekomendacijų. Taip pat ponas Kukanas pritarė minčiai, kad reikalinga sukurti teisminės reformos įgyvendinimo gerai veikiančią priežiūros ir kontrolės sistemą. Na, dar kiti klausimai, kuriuos mes atkreipė dėmesį, tai yra e, pasiekta pažanga rinkimų srityje, taip pat e, vykdymas EBPO rekomendacijų, viešojo administravimo sektoriaus reforma, kova su organizuotu nusikalstamumu ir taip pat žiniasklaidos laisvė. Albanijos valia bendradarbiauti regione ir palaikyti gerus ryšius su Serbija nuteikia teigiamai. Ir turiu pasakyti, kad e, Albanija laikosi ES saugumo politikos principų. Ir dar ponas Kukanas nori padėkoti pranešėjai už gerai parengtą um, pranešimo projektą. Ir džiugu, kad uh, labai atvirai visada buvo, kaip sako ponas Kukanas, keičiamasi nuomonėmis, rengiant pranešimus. Ačiū. Ponas Pikula. Ačiū, pona pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Knutai už pranešimą dėl Albanijos pažangos ataskaitos. Imtasi labai konkrečių žingsnių. Albanija yra šalis kandidata, bet per pastaruosius metus mes nebuvome informuoti, kada prasidės dėrybos. Konkreti data nebuvo nurodyta ir e, Albanija pasiekė pažangos penkiose įdin svarbiose sritise. Dabar Albanijoje jau parengta strategija dėl viešojo sektoriaus administracijos decentralizavimo ir dėl kitų dalykų. Tačiau ne visi darbai padaryti. Pirmiausia, reikia toliau reformuoti teismus, kovoti su korupcija, jaunimo nedarbu remti žiniasklaidos savarankiškumą ir nepriklausomybę, bei renkti teisės aktus ir plėtoti politinį dialogą su visomis suinteresuotomis pusėmis. Ačiū. Ponas Kiučiuk. Na, pirmiausiai, aš norėčiau padėkoti kolegui Fleckensteinui už pranešimą dėl Albanijos pasiektos pažangos ir tikriausiai laikotarpiu iki stojimo dėrybų turėtume pripažinti, kad Albanija regioninio stabilumo požiūrių yra svarbi šalis, nes ji gali gerai prie to stabilumo prisidėti, bet to gali suvaidinti rimtą vaidmenį, bandant susidoroti su Sirijos pabėgėlių krize. Praėjusiais metais Albanija pasiekė pažangos ir pasiekė nustatytų politinių kriterijų strategijos decentralizavimo strategiją parengdama, parengdama strategiją kovos su organizuotu nusikalstamumu. Tačiau dar toliau reikia vykdyti reformas. Ir čia svarbu, kad opozicija ir vyriausybė susitartų. Ir svarbiausias iššūkis, kuris teks, tai yra teismų reforma. Nebejotinai, kad reikės dar daugiau padirbėti. Teigiamai galima įvertinti ir tai, kad sukurta nacionalinė Europinės integracijos taryba, kuri galėtų vadovauti reformų procesui. Albanija pagal kriterijus taip pat pasiekė pažangos, kurdama veikiančią rinkos ekonomiką. Visgi nedarbo lygis yra labai aukštas, o šešėlinis um, ekonomikos sektorius labai didelis. Albanija, kaip matome, imasi teigiamų priemonių, kad spręstų problemas. Visgi korupcija yra pakankamai plačiai paplitusi, ypač teismuose, todėl viešasis sektorius ir administracinės institucijos turėtų stiprinti, griežtinti kovą su korupcija, nes tai galų gale daro žalą pačiam Albanijos valstybingumui. Ir dar noriu atkreipti jūsų dėmesį, baigdamas, kad Albanijos vyriausybė pasiekė pažango žmogaus teisų apsaugos LGBT bendruomenės teisų užtikrinimo srityje ir taip pat imtasi priemonių, kad būtų užtikrintos visų tautinių bendruomenių teisės bei pažeidžiamų grupių, tokių kaip Romai ir kitos, geresnė integracija į visuomenę. Ačiū. Toliau kolega Miserič. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pirmiausiai padėkoti pranešėjui, nes jis tikrai parengė labai gerą, deramai subalansuoto turinio pranešimą. Norėčiau iškelti tris netokius jau labai svarbus klausimus, nes dėl svarbiausių klausimų mes plačiai sutarėme. Taigi, mano trys klausimai. du nauji komisarai dėl kovos su vaikų kankinimais, tai svarbu vaiko teisų apsaugos srities požiūrių ir aš manau, kad e, vienintelis dalykas, kuris mums turėtų labai rūpėti Europos parlamente, tai kad šiai pareigybė neskirtas reikalingas finansavimas. Taip pat norėtume, kad vykdant vietos valdžios reformas būtų atsižvelgta ir um, tvarko, e, atsižvelgta į um, miestų planavimą. Miestų planavimas yra labai svarbus dalykas Albanijoje, todėl kuo greičiau šiuo darbą turi perimti vietos valdžios ligmo. Ir pavyzdžiui, vienas iš dalykų - hidroelektrinės yra vienas iš labiausiai ginčiatinų klausimų jeigu jos statomos saugomose teritorijose. Todėl reikėtų parengti Albanijai ir peržiūrėta e, atsinaujinančio energijos šaltinių vartojimo planą kartu su bendru energetikos sektoriaus e, planu. Taigi tiek trumpai, ponia pirmininkė, kaip mes vertiname parengtą pranešimą ir jo turinį. Ačiū, ponė pirmininkė. Rezoliucijos projekte dėl Albanijos pasiektos pažangos nurodyti kai kurie aspektai, kurie leidžia teikti, jog pasiek, Albanija sugebėjo pasiekti pažangos. Tačiau yra a, nurodyti ir tokie atvejai, kai matome, jog Albanija nelabai noriai siekia vykdyti prisimtinus įsipareigojimus pagal Kopenhagos kriterijus. Ekspansija yra vienas dalykas, nes pati didesnės Albanijos idėja nėra sveikitina ir a, Albanija turi teritorinių pretenzijų a, Firom, Bulgarijai, Graikijai ir Serbijai. O tai pažeidžia geros kaiminystės principą, kuriuo reikia, Albanija turėtų vadovautis. Kitas atvejis – žmogaus teisių pažeidimai, ypač graikų mažumo šiaurinėje Ibiros dalyje. Ten gyvena apie 300 um, etninių graikų, dar pažeidžiamos Romų teisės. Pažeidžiamos ne tik žmogaus teisės, bet jų politinės teisės, teisė e, gau, e, gauti mokymą. Be to, Albanijoje yra greunamos krikščionių ortodoksų bažnyčios. Ir tie, kurie atstato tokias bažnyčias, gali būti suimti ir įkalinami. Toliau graikų kalba graikų kalbos kaip mažumos kalbos mokymas mokyklose turėtų būti užtikrintas. Imamasi visų priemonių, kad mažumų partijos negalėtų visaverčiai vykdyti veiklos. Taip pat šalyje nemažai ekstremizmo praiškų ir iš Albanijos matome daug yra užsienio kovotojų, kurie e, kovoja ISIS, e, islamo valstybės gretuose prieš vakarų valstybės. Ačiū, toliau Tane Fajon. Ačiū, pana pirmininkė. Na, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už gerai parengtą pranešimą. Manau, kad Albaniją apskritai galima vertinti pakankamai teigiamai pagrindinių prioritetinių darbų požiūrių, bet norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į keletą dalykų, ypač į tas rytis, kuriuose reikia dar gerokai padirbėti. Pirmiausia, teismų reforma, tai yra vyriausybės uždavinys numeris vienas ir visos visuomenės uždavinys. Todėl visos e, jėgos, kurios tai gali, turėtų spartinti reformos įgyvendinimą, kad būtų judama pirmin visų įmanomų greičių. Ir todėl pritariu tam, kas sakė kolegos. Kai kalbame apie regioninį bendradarbiavimą, tai norėčiau šiuo atveju pažymėti, kad labai svarbu Berlyno ir Bordo procesus įgyvendinti energetikos rytyje, transporto srityje ir ypač Albanijai bei visam, visiems vakarų Balkanams svarbiausi projektai turėtų būti gyvendinami, nes jeigu jie ne bus realizuoti, žmonės nusivils ir šalis neturės ateities. Kitas dalykas tai um, žmonių judėjimas. Reikia paminėti ir žiniasklaidos laisvę, nes nuolatos politinis spaudimas jaučiamas ir žiniasklaidos priemonė susima savicenzūrą. Bet savicenzūra turi tikrai tapti valstybės ir visuomenės gyvenimo serginių šunių. Ačiū, Tane. Toliau komisijos atstovui, ponui Gerakui Ciglerui. Ačiū Komisijos ataskaitoje dėl Albanijos pažangos pirmiausiai vertinama tai, kas atlikta, kokios reformos įvykdytos. Bet Albanija turi tikinti, kad ketina imtis ir tolesnių reformų. Tai ypač aktualu, kai kalbame apie teismų sistemos e, reformą. Teisingumo srities reforma turi būti patvirtinta per artimiausius mėnesius ir mes nebejotinai įtrauksime, at, ją išanalizuosime ir jeigu bus užtikrintas prokurorų bei teisėjų nepriklausomumas, tai mes atkreipsime į tai dėmesį ir suprasime, kad Albanija rimtai dirba, kad galėtų pradėti dėrybas dėl narystės. Tačiau visose penkiose sritise darbų daug. Tai yra kova su organizuotu nusikalstumumu, korupcija, žmogaus teisų užtikrinimas, ypač nuo savybių teisės užtikrinimas. Tai yra tos sritis, kuriuose dar tikrai ne viskas padaryta. Nereikia pamiršti, jog yra ir kitų problemų. Viena iš jų buvo paminėta. Tai yra urbanizacijos įstatymas, kurio įgyvendinimas turi greitai prasidėti. Ir jis dar kartą pademonstruos, ar tikrai viešasis sektoris pasiryžęs veikti veiksmingai. Dar vienas dalykas, kuris buvo minėtas, tai ODER rekomendacijos, kaip reikia vykdyti rinkimus tai yra prioritetinio svarbos rekomendacijos, nes kitais metais vyks rinkimai Albanijoje ir rinkimų sistema turi būti sustvarkyta dar prieš prasidedant kitam rinkimų ratui. O svarbiausias dalykas – užtikrinti rinkimų skaidrumą ir kaip finansuojamos partijos. Rezoliucijoje, kuri parengta e, pono e, Fleckensteino yra atkreiptas dėmesys į visus geriausius momentus, o komisija nebejotinai iš savo pusės ne tik kalbėsi su Albanija, bet taip pat ir stebės, kaip Albanija vykdo prisimtus įsipareigojimus, nes per artimiausius mėnesius Albanijai tikrai reikės daug padirbėti, nes Teisingumo ir vidaus reikalų pakomitečio posėdis vyks kovo pradžioje, taip pat kovo pabaigoje vyks aukščiausio lygio dialogas su Albanija dėl mm, stojimo proceso, vyks ir kiti susitikimai, o Tiranoje kovo pabaigoje susitiks šeši užsienio reikalų ministrai. Tai rodo, kad komisija dirba labai rimtai, ne tik tai padėdama Albanijai, bet taip pat ir stebėdama, kaip ji vykdo prisimtus įsipareigojimus. O Albanija turi veikti patikimai ir parodyti, kad jų šalis yra pasiryšusi toliau žengti narystės ES keliu. Ačiū. Labai ačiū, ponė Plekinštain. Ar norėtumėte tarti porą žodžių? Tik keletą. Vokiškai. Dėl švietimo ir aplinkos buvo paminėti keli punktai, kurie e, diskusijos metu e, turėtų būti aptarti dar tiksliau ir e, tai turės būti atspindėta pranešime, o todėl mes turėsime bendradarbiauti su šešėliais pranešėjais. Toliau darbas ar ir ekonomikos reforma, tam, kad jaunimas e, turėtų galimybę dirbti, kad matytų tunelio, šviesą tunelio e, gale, kad galėtų prisidėti prie savo šalies kūrimo. Ir todėl labai svarbi yra teisingumo reforma. Jeigu į tai bus atsižvelgta, jeigu tai bus įgyvendinta, jeigu vyriausybės ir opozicijos prisijims atsakomybę už tai, tai e, jie tada e, pakeis ir konstituciją. Mes visi, tarp kita ko, manome, kad e, komisija labai aiškiai turėtų pasiūlyti tarybai vykdyti šias dėrybas per E, e, kalbėtis apie tai per dėrybas dėl stojimo. Taip pat buvo paminėti dar keletas aspektų e, kolegos iš Graikijos. Gali būti, kad per regionų reformą būtų E, e, būtų, kažkiek nukentėtų ar būtų įtakojami e, grai, Albanijos graikų interesai. Tačiau šita problema yra daugia pusė, nes graik, Graikijos mažumos, graikų mažumos problemos negali e, būti e, vir, virš visko. Ir e, kaip žinome, kad or, ortodokso bažnyčia nėra kažkoks garažas. Mes turėtume labai aiškiai pasisakyti dėl to, kas yra, ką galime vas padaryti konkretaus, kas yra labai svarbu. Ir tikrai nemanau, kad graikų mažuma Albanijoje yra nepalankioje situacijoje, nepalankesnė negu kažkur kitur. Dėkoju už gerus pasisakymus ir tikimės, kad vėliau po diskusijų šitą, šitas pranešimas sulauks e, didelės daugumos pritarimo. Dėkoju. Dėkoju, ponė Fleckenstein, už jūsų pastangas e, rengiant šitą pranešimą. Albanija dabar pakeliu į Europą. Ir kaip matėte, komisija labai aiškiai nustatė kelią e, stan, etapų, kuriuos reikia įveikti, kad būtų pradėtos narystės dėrybos. Ir e, šita situacija aktuali ne tik Albanijai, kai mes kalbame apie kitas šalis, tai yra e, iš ankstinė sąlyga ir kitoms šalims. Mes palaikysime Albanijos pastangas ir padėsime jiems visokiojopai ir taip pat tuo lygmeniu, kurį jau pasiekė komisija ir taryba. Pakeitimų pateikimo terminas apie, dėl Albanijos pranešimo yra vasario 25. -oji kovo 21 bus antrasis svarstymas šiame komitete ir tada bus balsuojama 20 balandžio pirmąją savaitę, bent jau taip norėsime, kad tai būtų. O dabar periname prie 12 darbo tvarkės klausimą, tai 2015 metų ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos. Tai yra mums unikali galimybė, nes mes aptarsime pirmąjį mūsų Kristijan Danpredos pranešimo projektą po to, kai Bosnija ir Hercegovina pateikė savo oficialų prašymą Niderlandams e, čia Briuselyje užsienio reikalų komitete. Ir tai yra labai svarbus institucinis ir politinis žingsnis į priekį Bosnijai ir Hercegovinai. Aš labai sveikinu uh, pirmininkaujančios valstybės pirmininką Čiobič ir visą pirmininkaujančią valstybę, užsienio reikalų ministrus ir visus kitus šiame su šiuo svarbiu aspektu susijusius asmenis. Mes visi tikimės, kad pirmininkaujantis Niderlandai šitą klausimą atitinkamai iškels tarybos darbo tvarkėje ir pagal įprastinę tarybos darbo tvarkę paprašys komisijos parengti garsėją nuomonę dėl šio prašymo. Mes žinome, kad Bosnija ir Hercegovina kentėjo nuo agresijos ir daugiausia e, nukentėjo e, dėl Miloševičiaus režimo agresijos. Tai yra labai svarbu žingsnis siekiant priartinti e, šalį prie Paryžiaus sustarimo ir mes labai pritarėme visam šitam procesui. Tarptų, kurie buvo pagrindiniai e, ši, šio proceso dalyvė šiame parlamente, aš e, norėč, nor, e, norėčiau pasakyti, kad Kristijanas labai daug prisidėjo prie šito proceso ir noriu suteikti žodį jam. Mais comme cela a été déjà discuté, euh, même si... Na, mūsų e, nerengėme pranešimo, tai nepripažįstama kaip pranešimas, kaip ataskaita šitas tekstas. Ta toks ne, nedidelis e, nenuseklumas ir e, vieni kolegos sako vienaip, kitaip, kitaip, taip, tai čia jau antri metai mes redaguojam tekstą, kuris atrodo kaip, kaip ataskaita, bet jis instituciškai nepripažįstamas ataskaita. Tai tikiuosi, kol iki, iki šios e, kadencijos pabaigos mes, arba iki Bosnijos Hercegovinos stojimo mes išsiaiškinsime. Taigi, e, kaip mūsų e, pirmininkas sakė, tai tikrai labai svarbus momentas 16 metų vasario 15 buvo susitarta su Bosnija Hercegovina, nes oficialiai buvo pateikta stojimo kandidatūra ir tai padaryta po komisijos ataskaitos ir komisijos ataskaita buvo pozityvi dėl šalies stojimo, taigi tai yra padaryta, įvertinta ir um, dėl šito pozityvus ataskaitos, pozityvus pranešimo buvo um, pradėt, pradėtas tam procesas. Taigi, ir mes tikrai džiaugiamės, kad yra džiugiamas tokia europinė perspektyva ir tai vertina tiek valdžia, tiek, tiek piliečiai. Tai yra tikrai optimizmo momentas ir mm, tam pritarė ir regiono valstybės. Taip pat svarbu ir visai Europos Sąjungai, kadangi tai e, rodo, kad Europos modelis dar yra patrauklus. Nors tam yra prieštaraujama ir pačioje Europoje ir neigiamai žiūrima, bet vis dėlto, kad turime stojimo kandidačių, tai aišku yra labai mm, pozityvus dalykas. Tačiau nereikia suklysti ir e, kandidatūros patikimas tai yra tik tai pradžia matai yra padėti, dabar reikia statyti. Iš vienos pusės ir Bosnijos valdžia nori tapti, gauti šalies kandidatės statusą iki kitų metų pabaigos, taki, iki 2017. Aš manau, kad reikėtų likti realistais ir konsoliduoti darbą, kuris dabar jau yra daromas ir e, atsižvelginti tuos naujus darbus, kuriuos reikės atlikti, kad būtų priartėta prie Europos. Taigi nereikėtų tapti tiesiog na, nereikėtų mąstyti vien tik tai apie datą, bet žiūrėti į darbą. Ir kai dėl atliktų darbų, tai turiu pasakyti, kad esu patenkintas, džiugiuosi galėdamas paskelbti, kad aš pakeisiu antrą dalį savo pranešime ir bus kalbama, kad pakeista formuluoti, kad e, kandidatūra nėra tinkama, taigi 26 sausio buvo numatytas mechanizmas, koordinavimo mechanizmas ir 9 vasario buvo pradėtos darybos, tai yra e, e šitos klausimus dar reikia išspręsti ir e, kadangi šitos klausimus tai buvo nustačiusi komisija, kad e, nuspręstų dėl Bosnijos ir Cegovinos kandidatės e, statuso ir dėl jų buvo sutarta ketvirtų metų e, Liepos mėnesį. Taip pat e, dabar pradedam taikyti Basilio kriterijus, aš tikiuosi, kad darbas tęsis ir svarbu, kad suderimo mechanizmas, koordinavimo mechanizmas būtų būtų suderintas ir veiktų kaip manoma greičiau, nes čia yra pagrindinis klausimas Bosnijos kandidatūrai. Tai yra pasiekti e, harmonizavimą, tai yra suvienėjimą. Ir be to klausimas, kas vyksta Sarajeve ir kaip e, matuoti pažangą, nes labai svarbu, kad tai leistų Bosnijai Hercegovinai vykdyti reformas ir kiek įmanoma geriau atsakyti į Europos komisijos klausimyną. Ir aš aišku nekalbėsiu apie visas temas, kurias kalbam mūsų mano tekste, mano projekte, tik noriu paminėti keletą punktų, kurie man atrodo svarbus. Esmė tai vykdyti, e, užtikrinti, kad e, darbo tvarkė esančios reformos tęstusi, kad pagerintume e, ūkio būklę ir gyventojų mm, sąlygas, taip pat kovoti su nedarbu, taip pat tęsti politinės reformas, kuris reikalingos Bosnijoje ir Hercegovinoje, kad ji būtų funkcionuojanti demokratija. Toliau Korupcija yra labai e, didelis, nerim, didelis klausimas, tai yra nerimo šaltinis ir aš noriu, kad būtų pasiekta konkrečių rezultatų. Tai yra ir politinių partijų pagalba, jeigu e, politinės partijos nieko nedarys, tai niekas neišspręs korupcijos problemų. Jeigu partijos abejoja, tai viskas liks mm, savo vietose ir e, piliečiai bus nepatenkinti. Ir taip pat, kad būtų nepriklausomi teismai, taip pat kova su terorizmu ir organizuotų nusikalstamumu turėtų vykti labiau koordinuotai. Ir kad tai nebūtų skatinamas terorizmas šalyje. Taip pat komisija kai kuriais atvejais mato ir regresą, pavyzdžiui, ir žiniasklaidoje, ir saviriškos laisvės klausimais. Taigi reikėtų imtis ištingų priemonių, kad nepriklausoma žiniasklaida e, nebūtų bauginama ir kad ji taptų demokratinės visuomenės stuburų. Taip aš norėčiau reikalauti, kad būtų rastas e, tinkamas e, finansavimas žiniasklaidoje ir e, reikia skatinti europinį tinklą, kuris teiktų informaciją, kuris atliktų labai svarbę rimtą analizę visoms visose šalise, Balkanų, Balkanų šalise. Tai tokia yra mano pranešimo esmė. Ir aš norėčiau išklausyti ir kolegų pastabas, šešėlinių pranešėjų pastabas ir kaip ir praeisiais metais tikiuosi, kad mes puikiai padirbėsime rengdami mūsų tekstą, tai yra galatinė ataskaita, dėl kurios balsos parlamentas. Merci beaucoup, euh, notre rapporteur, euh, monsieur. Dėkuoju pranešėjui, ponui Breda, o dabar uh, steigiu žodį ponui Kan, kuris yra e, šešėlinis pranešėjas, prašome. Uh, Dėkuoju, pirmininkė, noriu pasveikinti Christian pra, uh, Prada parengus subalansuotą Bosnijos ir Hercegovinos pranešimą. Vakar mes um, atšventėme uh, uh, metinės, kai dieną, kai uh, oficialiai ši šalis pateikė savo paraišką dėl narystės. Tai bus ilga kelionė šiai šaliai, tačiau ji bus svarbi. Ir kai Bosnija padarys e, pažangą, bus labai svarbu Europos Sąjungai. Tai atneš mūsų kaiminystės e, klėstėjimą ir stabilumą. Aš džiaugiuosi tuo, kad dabar Bosnija e, turi koordinavimo mechanizmą, kuris padės e, integruotis į Europos Sąjungą. Mes turime pasižiūrėti, kaip tas mechanizmas veiks praktikoje. Man neramu dėl to, kad e, šitas dokumentas buvo parengtas nepasikonsultavus su e, pilietinė visuomenė ir opozicijos nariais. Taip pat kantonams yra suteikiama galimybė labai daug e, sprendimo primimo galių per dėrybas dėl narystės ES. Tai gali užvilginti mūsų dėrybas. Tai taip pat susilpina valstybės institucijas. Taip pat man nerima kelia naujausia praktika e, su precedento teise, kurią kuria Bosnijos e, aukščiausiasis teismas. Mes turime sunkiai dirbti, kad E, depolitizuotume šias institucijas, jeigu mes neparodysime pagarbos e, teisės e, viršenybei ir teismams visos mūsų pastangos bus nevaisingos. Aš suprantu, kad socialinės ekonominės problemos sprendimas yra vienas dar mūsų didžiulių prioritetų mes turėtume palaikyti iniciatyvą sukurti teigiamą verslo e, klimatą ir užtik, e, konkurencingumą Bosnijoje. Taip pat mes turime labai smarkiai raginti e, darbo rinkos reformą. To reikia Bosniams jie to ir nori. Ir tai pasiseks tik tais tada, jeigu piliečiai pradės e, gauti tiesioginę naudą iš e, daromų pastangų. Tik tada europiš, europietiškoji Bosnija pradės judėti iš vietos. Ačiū. Dėkoju. Dabar norėčiau teikti žodį ponui Radoš iš Alde, nes iš LKR e nieko nėra. Hvala lijepa i ja bih želio započeti sa čestitkama gospodinu Predi na ovome Sielovitomis dėsniais. Dėkuoju ponui Preda už išsamų pranešimą ir taip pat už viską, ką jis paprastai daro, vykdydamas savo įsipareigojimus kaip pranešėjas, skatinant e, Bosnijos ir Hercegovinos europietišką į kelią. Vakar oficialiai šalis e, priėmė du svarbius dokumentus. Vienas yra koordinacinis mechanizmas, antras yra dėrybinis planas arba dėrybinė struktūra E, pagal kurį turi būti koreguojamas e, asociacijos sustarimas. Vakar buvo, visai neseniai buvo priimtas reformų planas 2015-2018 metams ir e, neseniai buvo priimti tarpiniai veiksmai, kurių reikia šiam planui gyvendinti. Tai ne, negaliu pasakyti, kad tai yra paprastas dokumentas. Lengviausia yra pakoreguoti asociacijos sustarimą. Dėl to, kad iki pat dabar E, vyriausybė tuo nesidomi, nesidomėjo, o dabar yra žengiami labai rimti žingsniai į priekį šią linkmę. Tačiau koordinacinio mechanizmo funkcionavimas su visomis komplikacijomis, kurias minėjo ponas Kant, yra ir, ir ypač e, reformų plano gyvendinimas bus labai e, sunkus politinis darbas. Noriu tik paminėti vieną reformų plano dimenciją, kuri pailiustruos, kokį didelį iššūkį dabar turi sutikti Bosnija ir Hercegovina. Tai yra valstybės biudžeto konsolidavimas ir valstybės administracijos žemės, žemesni e, lygmenį, žemesnių lygmenų e, biudžeto e, konsolidavimas. Tai reiškia, kad reikės kai ką apriboti, sumažinti pensijas, e, sveikatos ir socialinės išmokas, o tai turbūt sukels tam tikrų sunkumų ir pareikalaus pastangų siekiant išlaikyti socialinę sanglaudą šio proceso metu. Taigi, Bosnija ir Hercegovina e, susidūrė su sudėtingu keliu į priekį. Vakar žengtas žingsnis buvo tikrai labai rimtas žingsnis į priekį ir aš tikiuosi, kad e, tos reformos bus įgyvendintos efektyviai. Alde e, vardu mes pateiksime savo pakeitimus. Dėl, ir to pristėsime, tikimės, prie kokybiško darbo. Toliau ponas Mesedič ir po to e, Kroatijos ir Slovenijos blokas galės pasakyti. Aš nesu šešėlinis pranešėjas, tačiau mano Kolegos nėra. E, jis išvykęs e, į Ugandą ir stebi rinkimus, taigi aš pasakysiu vietojo. Jis labai patenkintas yra šito pranešimu, šitas pranešimas yra labai um, trumpas, to, tačiau tuo pačiu išsamus. Dabar norėčiau pateikti keletą um, detalių. Manau, kad narystės prašymo pateikimą turime tikrai labai pasveikinti. Mes, kaip Europos parlamentas, turėtume dabar raginti valstybės narės aktyviai pam, apsvarstyti Bosnijos Hercegovinos narystės prašymą ir, kiek įmanoma, greičiau tą padaryti, kad procesas padary, neužsivilkintų. Tačiau taip pat yra aišku, kad išsiuntus tokį prašymą e, jau yra įgyvendintos visos reikiamos reformos. Bosnija ir Hercegovina turi dar daug nuveikti. Vienas labai svarbus aspektas yra konstitucinė teisinė reforma. Mums e, nepavyks išspręsti, išvengti šito klausimo, nes Daytono konstitucija dabar trikdo e, mūsų trikdo politinę plėtrą Bosnijos Hercegovinoje. Taigi, jeigu Bosnija Hercegovina norėtų sukurti modernę konstituciją, kuri e, turėtų atitrūkti nuo Daytono versijos ir suteiktų teises e, visiems piliečiams, o ne tik etniniams e, atskiroms grupuotėms, tai jie turėtų labai teidžiai apsvarstyti šitą klausimą. Dabar dėl teisingumo sektoriaus reformos. Turėtume nepamiršti, kad Mm, karo nusikaltimai ir alternatyvūs metodai mm, teisingumui vykdyti yra pagal UNDP um, e, rekomendacijas, bet tų rekomendacijų Bosnijoje ir Hercegovinoje nedaroma nieko. E, taip pat e, manau, kad ES struktūrinio dialogo uh, darbo tvarkėje e, buvo numatytos teisingumo, e, numatyta teisingumo sektoriaus reforma. Iš esmės tai yra vienas iš pagrindinių elementų teisės viršenybos principo srityje. Galiausiai pranešimas yra ir trumpas, tačiau tuo pačiu išsamus ir aš manau, kad mūsų kolega labai gerai bendradarbiaus e, su pranešėju. Ačiū. Sarič, na. Ačiū gerbiamam kolegai Meseričiai. Manau, kad toliau žodį reikia suteikti poniai Dubravkai Šuicai. Ačiū. <clears throat> Ačiū Pirmininkė, pirmiausia, aš noriu padėkoti mūsų draugui Kristijanui Predai, kuris puikiai padirbėjo rengdamas šio pranešimo projektą. Ir tikiu, kad tikriausiai galėsime jį dar ir patobulyti, atsižvelgdami į naujas aplinkybės, tačiau vienai per kitaip esame juo labai patenkinti. Būtų negerai, jeigu nepaminėtume kad vakar Bosnija ir Hercegovinai minėjo istorinę dieną buvo įvertinta jos euroatlantinė pažanga. Tai svarbu, nes visi ėmėsi didžiulių pastangų, įskaitant ir Europos parlamentą. Manau, kad niekas nepaneigs Bosnios ir Hercegovinos galimybės žengti euroatlantinės integracijos keliu. Ir dar vienas aspektas, tai svarbu e, vertinant e, Balkanuose saugumą ir stabilumą. Mes tikimės, kad Europos vadovų taryba įpareigos komisiją pradėti dėrybas dėl narystės ir tada tikrai Bosnija ir Hercegovina galės tapti šalimi kandidatę ir gauti tą garsų į savadiną. Savadą. Reikia pasakyti, kad be kitako ir ponė Moherini sakė, kad patikimumas yra pakankamai didelis. Šiandieną vyko pokalbiai Saraivę ir įspręsti du dalykai. Tai pirmiausia stabilizavimo ir asociacijos susitarimo sąlygos. Ir aš manau, kad apskritai Bosnijoje ir Hercegovinoje jau atsirado visos sąlygos tokiam veiksmui. Ir visi supranta, kad tai yra vienintelis būdas Bosniai Hercegovinai veikti toliau. Mes suprantame, kad e, decentralizavimas, federalizacija yra labai gerai ir kad visa Europos sąjunga teikia didelę svarbą Bosniai ir Hercegovinai ir kad visi sugebės prisidėti. Nebejotina, kad terorizmas kelia tolesnių problemų ir kad reikia šito nepamiršti nes kita vertus su panašiomis problemomis susiduria, susiduriama ir kitose pasaulio valstybėse, tokių kaip žiniasklaidos nepriklausomybė. Bet reikia pažiūrėti, kaip sako ponas Preda, kaip yra finansuojama žiniasklaida. Taip, reformų planas egzistuoja ir mes turime rimtai jį vertinti, tačiau darbo laukia labai daug. Ir tikrai galiu pasakyti, kokia yra Kroatijos patirtis, o mums reikėjo poros metų, kad mes pasirašytume asociacijos, stabilizacijos ir asociacijos susitarimą. Bet mes turime suprasti, kad turi būti labai rimtai dirbama, o tam reikia politinės valios. Kita vertus, neįsprendus ekonominių problemų, išsprendus nedarbo problemos Bosniai ir Hercegovinai bus labai sudėtinga veikti. Ir tikrai e, tokia būtų mūsų komiteto nuomonė. Ačiū. Ačiū toliau Tanina Picula. Tom. Tanina Pikula. Mes tikrai turime pasveikinti pranešėją Preda, nes parengtas kokybiškas e, pranešimas, turiningas, vertinant tą pažangą, kurios per ankstesnius metus pasiekė Bosnija ir Hercegovina. Noriu dar priminti, kad e, visi Bosnijos Hercegovinos vadovai prisijėmė raštiškai įsipareigojimą vykdyti reformas. Taigi, tas kelias į pažangą baigėsi ir prasidėjo naujas kelias praėjusiais metais. Nuo Daytono iki susitarimo, iki uh, susitikimų Bruselėje įvyko labai daug įvykių. Ir aš manau, kad dabar e, tiek Bruselis, tiek Bosnija ir Hercegovina galės pademonstruoti geresnius savo gebėjimus. Ir mes neturėtumėme pamiršti to, kas laukia europinės integracijos šalyje, e, kelyje. O reikės ką gerų veiksmų derinimų, rimtos nacionalinė reformų programos ir taip toliau. Ir kitas dalykas, kad aišku, reikės tęsti pradėtas konstitucinės ir politinės reformas. Reikės užtikrinti funkcionuojančią valstybę, pirmiausia vykdant viešo administravimo, administravimo sektoriaus reformą. Ir kaip ES delegacijos vadovas, man reikia priminti, kad entuzijazmas ir a, džiaugsmas dėl pažangos spindė naip tol ne visų Bosnijos Hercegovinos politikų veiduose, nes yra bandoma iš vienos pusės nustatyti tautinio susitaikinimo taisyklės, iš kitos pusės Bosnija ir Hercegovina patiria nemažą blokadą ir Bosnija bei Hercegovina turėtų keisti politinę sistemą, kuri buvo naudinga tik politiniam elitui. 64 procentai jaunimo nedarbas siekia, o ilga, e, ilgai nedirbančios menų skaičius tik tą patvirtina. Kita vertus, ne visos tautinės mažumos e, naudojasi vienodomis teisėmis, tačiau pažanga atsiranda po truputį ir tikrai praėjusiais metais tokios pažangos pasiekta. Ačiū, Tanina, toliau Marijana Peteri. Ačiū, ponė pirmininkė, noriu pasveikinti pono Preda, parengus labai išsamų ir, deta, išsame ir detalę e, informaciją, pranešimą ir Bosnija bei Hercegovina oficialiai pateikė pareiškimą dėl ES narystės. Labai tikiu, kad ateistėje taip ir bus. Kita vertus, Bosnija ir Hercegovina ėmėsi rimtų žingsnių, kad uh, visi jos gyventojai naudotųsi vienodomis teisėmis ir galimybėmis. Bet dar dėja, ne viskas taip yra gera. Iki šiol kruatai tokiomis teisėmis gali naudotis tik tai popieriuje. Ir iki šiol pažeidžiamos e, ir kitų tautinių mažumų teisės. Tam tikrose e, Bosnijos Hercegovinos dalyse jie jau negali apsigyventi santykiai su viešaisiais transliuotojais ir viešųjų transliuotojų požiūris į kroatus, į jų kalbą yra tikrai anaiptol netoks, kokio galima tikėtis. Todėl labai svarbu pakeisti tokią padėtį. Kroatijos kalba netiek daug klaidų, yra transliuojama, o turėtų būti transliuojama daugiau. Dar noriu pažymėti, kad dėja nepasiekta pažangos ir aplinkosaugos bei tarp valstybinės taršos sritise nėra ženklesnės pažangos ir apsaugant gyventojus nuo aplinkos poveikio. Slovatski bor, brod gyventojai iki šiol jaučia uh, ekologinės katastrofos pasiekmes. Yra daug vykdoma pasienyje su Kroatija pramoninių objektų statymo planų ir tai tikrai neduoda niekam naudos. O Bosnija ir Hercegovina yra pasirašiusi atitinkamas konvencijas, kaip ir Kroatija, todėl norėčiau, kad pranešėjas atkreiptų į šį labai svarbų dalyką dėmesį. Ačiū, Marijana. Toliau Slovenija, Tane. Tane Fačan. Labai noriu pasveikinti parengus šitą pranešimą. Tai labai subalansuotas pranešimas ir jau vakar sakiau, kad praėjus daugiau kaip šešiems metams po to, kai buvo atsisakyta vizų režimo Bosnijai ir Hercegovinai, šita valstybė padarė labai didelį žingsnį į priekį ir dabar e, šita šalis turi daug e, naujovių. Šita šalis priklauso nuo reformų, kurios yra šio šalies e, politikų rankose. Aš tikiuosi, kad vakarykštis įvykis yra nauja, bus nauja motivacija Bosnijai ir Hercegovinai. Ir aš noriu palinkėti jai visokiojopos sėkmės siekiant narystės Europos Sąjungoje. Tačiau aš taip pat norėčiau iškelti klausimą dėl žiniasklaidos. Egzistuoja e, nacionalinės televizijos THRT problema. Tai yra vienintelė Bosnijos Hercegovinos e, žiniasklaidos priemonė ir kyla klausimas dėl e, šio te, šios televizijos uh, institucijos uh, efektyvumo, jos veiklos. Jeigu uh, bus trys transliuotojai, tai tada mes pradėsime kalbėti apie tris valstybės ir e, trijų um, valstybių egzistavimą. Na ir e, dabar tikiuosi, kad klausiu, ar komisija turi informacijos apie šitą žiniasklaidos centrą. Dėkoju, ponas Peterle, draugas iš kaiminės valstybės. Uh, Galite pasakyti, dėkoju, aš e, sveikinu pranešėjo e, norą parengti tokią tikrą e, ataskaitą, tikrą pranešimą, kuris būtų pažangos pranešimas. Aš manau, kad jis labai geras ir kad čia labai daug rašoma apie padarytą pažangą ir apie tuos didelius rimtus pakeitimus, kuriant e, Bosniją Hercegoviną siekiančią narystės Europos Sąjungoje. Ir šią prasme aš norėčiau e, pasveikinti e, vakarykščio pateikto prašymo gerą valią ir taip pat jų veiksmų planą ir koordinavimo mechanizmą. Man tai atrodo labai svarbus etapas ir e, Bosnijos ir Hercegovinos prieartėjimas prie Europos Sąjungoje. Tad aš prisijungiu prie to, ką sakė ankstesni kalbėtojai. Na, gal uh, jūs galėtumėte uh, irgi prisidėti prie šios diskusijos komisiją. Ką manote? Na, mes gal nebūtinai galime visada prisidėti, bet komisija visada džiaugiasi savalaikę diskusiją, ypač atsižvelgiant į vakar Bosnijos Hercegovinos pateikto oficialų prašymą priimti į Europos Sąjungą, kaip pastebėjo EIBT vadovė Moherini. Tas prašymas atspindi Bosnijos ir Hercegovinos žmonių siekia suartėti su Europos Sąjunga ir, aišku, jeigu Visos partijos, visi jų politiniai vadovai dirbs kartu, kad būtų pasiektas toks tikslas visais lygiais, tai tada nieko neišeis. Ir keletą dalykų noriu paminėti, ko pasiekė per pastaruosius metus Bosnija ir Hercegovina. Na, pirmiausia, pirmąją stabilizavimo ir asociacijos susitarimo komitetas ir taryba posėdžiavo praėjusiu metu Liepą, buvo patvirtinta reform, patvirtintas reformų planas, pradėtas um, jo įgyvendinimas ir kaip teisingai šiandieną sakėme, yra a, um, nauji įgaliojimai suteikti, bet norėčiau atkreipti jūsų dėmesį tai, ką jau girdėjome, kad a, uh, dėrybų pradžia tai yra tik tai pradžia, o dėrybos dar neprasidėjo. Dėl kontrolės mechanizmo, na, būkime realistai. Reikia patikrinti, kaip iš tiesų tai įmanoma. Mes, kai tik tai priėmėme tą planą, tai iš karto e, pamatėme, kaip Respublika Srpska bando jį užginčyti. Bosnijos ir Hercegovinos vadovai turi pasinaudoti susidariusią progą ir įdirbių ir toliau dirbti, kad būtų pasiekta didesnės pažangos, nes to galų gale tikisi ir jų pačių piliečiai. Ir kitas žingsnis būtų kreiptis į Europos Sąjungos tarybą dėl, sako kalbantysis, dėl pareiškimo viešo paviešinimo ir tai būtų kitas formalus žingsnis, kurį turi Bosnija Hercegovina atlikti. O toliau jau pradės veikti veiksmų derinimo mechanizmas. Dar labai svarbu, kad reformų programa būtų vykdoma glaudžiai bendradarbiaujant su tarptautinėmis finansinėmis institucijomis ir komisija ketina stebėti, kaip visa tai vyks, ketina stebėti, kaip vykdomos reformos ir aišku iš savo pusės prisidėti, kuo gali. O dėl pačios ataskaitos ir rezoliucijos, tai mes norime padėkoti ponui Predai, nes mūsų vertinimu uh, pranešime labai tiksliai nurodyta, su kokiais iššūkiais Bosnė Hercegovina susidurs ateityje ir ko jinai jau pasiekė. Komisija ypač pritarė rezoliucijoje nurodytiems tolesniems žingsniams, jeigu Bosnė Hercegovina žengs integracijos keliu, ypač išskiriant, kad šalis toliau turėtų vykdyti visose trijose srityse reformas, tai yra viešoji administracija, teismų sektorius ir socialinė ekonominė sritis. Ačiū. Kristianai, ar norit keletą žodžių pasakyti pabaigoje? Dėkuoju. Panas. E, dėkuoju, na, žinoma, e, aš Aišku, tikiu, tikėjausi, kad bus užduota klausimų ir e, aš turiu pasakyti visų pirma, kad aš pats norėjau pakei, pateikti kai kurių pakeitimų, pavyzdžiui, bet aš turėjau laikytis apribojimų, pavyzdžiui, dėl teksto mm, dydžio. Ir aš sakau, kad yra labai svarbu, kaip funkcionuoja politinė sistema Bosnijoje. Tai yra sistema, kuri grindžiama e, kompromisu, kuris yra sudėtingesnis, negu galime įsivaizduoti iš pirmo žvilgsnio. Ir e, kai kurie e, suprato, kad yra ir integracijos, Bosnijos integracijos priešininkų. Ir taip pat tokių, kurie nu, mato Bosnijos ateitį Europos Sąjungoje, o tai komplikuoja padėtį, nes iniciatyva yra labai keista, nes yra iš vienos pusės iniciatyva, kuri plat, skatina pasinaudoja demokratinę kultūrą, kad blokuotų Europos demokratijos procesą. Taigi aš pritarčiau referendumui, kuris yra siūlomas Serbijos Respublikos prezidentas, kuris blokuotų mm, į, į, Europos integracija. Tai aišku, ne, ne Serbijos Respublikos idėja, mes matome ir anksčiau tokių bandymų, ir Rusijos e, užsienio reikalų ministras, ir taip pat Medvedevas primena, kad referendum, jeigu buvo referendumas ir Krymo ateitis yra nuspręsta ateičiai. Tai dabar e, ta, tuo pačiu keliu einama ir norime surenkti referendumą, kuris užblokuotų basinės e, integracijos kelią. Ir, na, čia iš tikrųjų nebūkime naivus. Aš manau, kad šitie požiūriai tai yra komisijos, Europos komisijos pozicija turėtų būti daug tvirtesnė kadangi yra kalbama apie Europos tautos ateitį, nekalbam apie nieką kitą. Taigi aš manau, kad reikia drąsos ir nereikia ignoruoti tikrovės, kuri mus, mus taip paliečia. Taigi dėkoju visiems kolegoms už jų reakciją ir dėkoju, kad jūs suprantate, kad Bosnijos ir Sagavinos klausimas nėra mm, biurokratinis klausimas, bet labai svarbus politinis klausimas. Ačiū, Kristijan, buvo labai puikiai diskusija ir aš tikiu, laukiu pakeitimų, kurios kolegos pateiks, pranešimį, kurį mes matėme naujame kontekste ir pasistengime, kad Bosnijos Hercegovina Hercegovina stipriau ir geriau jungsis ir stengsis prisijungti prie Europos Sąjungos ir e, vakar paraiška pradėti stojimo dėrybas, tikrai nepakeičiamai pa, tai yra keičia um, ką šalies kelią ir kuri išsklaidys separatistinės tendencijas ir padės visom, visoms tautoms, visiems, kas gyvena Bosnijoje ir Hercegovinoje, būti e, lygiems ir kai ateis laikas, atvers kelią konstitucinės reformams ir e, pakeis Daytono taikos susitarimą, kuris dabar galioja. Dėkuoju visiems dalyvavusiems diskusijose ir dabar per, bus e, pakeitimus galima pakeis, pateikti iki vasario 25, 29 ir e, balsavimas plenarnėje sesijoje bus um, bus Strasbūrė balandžio pirmas, pirmą savaitę. O dabar norėčiau perėti prie kito darbo tvarkės e, klausimo, tai yra 13 klausimas. Tai yra labai svarbus pranešimas, vienas iš pagrindinių pranešimų mūsų pačių saugumo ir gynybos politikai. Ir klausimas yra ES kintančioje pasaulinėje aplinkoje sudėtingame pasaulyje pranešėja yra Sandra Kalnietė ir mes jau e, prieš keletą savaičių pasikeitėme nuomonėmis ir aš e, esu dėkingas, kaip ir jūs, dėkuoju už tą atliktą darbą, atsižvelgiant į paralelės diskusijas, kurios vyksta taryboje ir darbą, kurio buvo imtasi prieš poniai Frederikai Margarinį, pateikė naują ataskaitą po e, Birželio um, ataskaitos tarybai. Tai vėlgi yra labai e, svarbus indėlis Europos parlamento, kuris aiškiai apibrėžia visus iššūkius, kuriuos mes e, kaip pasaulinio masto veikėjas susiturime e, šitame regione ir kokie galėtų būti ir principai, vertybės ir kokie būtų mm, keli, kaip mes mm, gintume šitas klausimus tarptautinėje arenoje ir mm, dabar, e, žinoma, aš suteiksiu žodį poniai Kalnietė, kad ji pasakytų, kas dabar vyksta, e, kokias diskusijas vyksta, tai prašom žodis jums. Uh, e Gerbėmiai kolegos, mes šiandieną uh, svarstysime mano pranešimą. Ir noriu pasakyti, kad po visų diskusijų, kompromisų ir dėrybų mes sugebėjome parengti pakankamai turiningą dokumentą, uh, kuris atspindi ES globalios strategijos ypatybės ir kurį, kuriam tikiuosi balandį plenarnės sesijos metu pritars dauguma kolegų. Ir noriu padėkoti kolegoms, kurie komitete pateikė labai vertingų pastabų dėl um, pranešimo ponė Mišel, noriu padėkoti atskirai už jos uh, išskirtinį indėlį. Mes visi žinome, kad globalios strategijos rengimas užsienio bendrosios užsienio politikos ir saugumo politikos rytise yra labai nepaprastas uždavinys, nes yra pakankamai didelis atotrūkis idėjų pošiūrių. Yra skeptikų, kurie sako, kad ES nepajėgi veikti kaip strateginė partnerė. Todėl norėčiau pirmiausia keletą žodžių pasakyti apie mūsų vidinės kliūtis ir problemas. Pirmiausia, trūksta vienos politinės valės veikti kaip vieninga, veikti e, vieningų darinių, veikti kaip Europos Sąjungai, kad galėtume pasiekti a, tikslų. Be to, dar noriu keletą žodžių pasakyti apie veiksmingą gynybai išlaidų skirtų lėšų panaudojimą ir sinergiją tarp civilinių ir karinių reikmių ir nepakankamą vidaus ir užsienio politikos darinimą. Mes visi žinome, kad 2003 metų ES saugumo strategijoje nurodytos grėsmės iki šiol išlieka, tačiau jų sąrašą papildė naujos grėsmės, tokie kaip elektroninės erdvės nusikaltimai, migracija, klimato kaita, hybridinių karo priemonių taikymas, revizionistinės jėgos, kurios bando jėgą peržiūrėti, pertvarkyti sienas ir pakeisti pasaulio tvarką. Be to pasikeitė ir ekonominis, karinis bei demografinis balansas, demografinė pusiausvyrą. Galų gale aš taip pat kalbu ir apie tai, kad Junktinės Amerikos valstijos permastė savo interesus Azijoje ir Ramėjo vandenino regione. Kai aš rengiau pirmąjį pranešimo projektą, svaršiau jį su kolegomis ir visoms suinteresuotomis pusėmis. Mes bandėme atsakyti klausimus, o kokiegi ES strateginiai interesai, kokių prioritetinių veiksmų turi imtis ES ir kokiomis priemonėmis, jau turimomis priemonėmis įgali tų tikslų pasiekti, kiek turi būti skiriama išteklių tiksla, tikslams pasiekti ir kokia yra. Uh, EIVT svarba. Taigi tiek teminių, tiek geografinių požiūrio reikia įvertinti prioritetus ir tikslus, ką aš bandžiau padaryti. Galiausiai išskyriau tris prioritetus ir kiekvienas iš jų gali būti sėtina su keletu tikslų dėl prioritetų pirmiausiai. Pirmiausia, siūlyčiau, kad reikia ginti europinės valstybės, visuomenės ir, vel, ir vertybės. O tai reiškia ką? Tai reiškia atsparumą Europos Sąjungos kaip po tokios valstybių narių ir kaiminių šalių atsparumą. Kitas dalykas – užkirsti kelią netvarkai kurti europinės pajėgas, kad teritorinės gynybos atveju jos galėtų papildyti NATO pajėgas ir vykdyti operacijas už ES ribų. bet to reikia užtikrinti didesnį stabilumą artimiausioje ES kaimenystėje. Kad pasiektume tokių prioritetinių tikslų, reikia galvoti, kad reikia valdyti krizės, valdyti integraciją, reikia užkirsti kelią krizėms. Tai reiškia, kad reikia tiek išorės požiūrimtis veiksmų, bet reikia užtikrinti ir vidaus saugumą bei susijęti ekonominę raidą, su tapatybe ir saugumu. Ir trečiasis prioritetas, kurį siūlau, ir būtų toks – stipresnė Europos Sąjunga veikianti pagal a, bendrasas tarptautinės taisyklės. Čia priskirčiau tokius dalykus kaip susitarimus, elektroninę erdvę, klimato kaitą ir kitas temas. O tai reiškia ką? Tai reiškia, kad reikalinga be kita ko valdyti ir globalius migracijos e, srautus, jų maršrutus, ypač skiriant didelį dėmesį Afrikai. Dar keletą žodžių apie priemonas. Priemonių daug Jos įrašytos e, sąjungos veikimo sutartyje, kitos, bet e, įgyvendinamos jos gana vangiai arba iš vis nevarto nenaudojamos. Taip yra gynybos priemonių, krizės valdymo priemonių, atsparumo priemonių, yra dvišalių priemonių, galų gale yra ES institucinės sąrangos galimybės. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kuo Europos parlamentas galėtų prisidėti prie to didžiulio darbo, kurį atlieka EIVT ir pona Moherini rengdama Baltąją knygą gynybos ir saugumo klausimais. Pirmiausia, tai aišku peržiūros nuostata. Ji būtų labai naudinga. Aš siūlau, kad e, peržiūra būtų atliekama kas penkerius metus ir derinama su naujai išrinktų parlamentu bei komisija. Tokiu būdu galima bus įvertinti, ar prioritetai bei su jais susėti tikslai vis dar aktualūs tomis saugumo sąlygomis, kokiomis bus daromas įvertinimas. Tai taip pat leistų naujajam vyriausiam įgaliotinui dalyvauti strategijos peržiūrame. Kitas dalykas, kuo Europos parlamentas galėtų prisidėti, tai priežiūra. Europos parlamentas tai yra Europos Sąjungos parlamentas. Ir todėl reikia kad būtų stebima, kokių veiksmų ir imasi Europos Sąjunga ir kaip jį veikia. Dar reikėtų glaudžiau konsultuo, bendradarbiauti ir konsultuotis su nacionaliniais parlamentais, kad ši strategija taptų ir valstybių narių nacionalinės strategijos dalimi. Galiausiai ES yra ir Europos piliečių sąjunga. Ir mes turime geriau juos apie viską informuoti. Labai laukiu šios dienos diskusijos, laukiu jūsų pasiūlymų ir patikėkite, būsiu atvira pasirengusi į juos atsižvelgti ir integruoti į savo pranešimo projektą. Ačiū, Sandra. Dabar pradėsime diskusiją ir dabar norime suteikti žodį poniai Gomes, šešėliniai pranešėjai. Labai ačiū. E, mes, aš manau, kad tai yra labai geras pagrindas mūsų darbui. Ir tai, kaip jie apibendrina savo idėjas, man labai patiko. Ir iš tiesų aš labai mielai prisidėsiu prie formuluočių tobulinimo. Ir e, kai kurių e, sakinių, kurie išdėstyti prane, e, šiame pranešime, aš manau, kad labai svarbi yra politinė valia ir mes turėtume E, atsižvelgti dar labiau į e, tas problemas, kurios iš esmės yra susijusios su e, lyderystė. Tai yra vienintelė priežastis, kodėl dar nesame, nėra pasiekta visiška pažanga. Uh, Aš suprantu, kokie yra apribojimai mums iš tikrųjų net erdvės trūko, norint e, parengti šitą pradinį variantą. Tačiau, kai pateiksime pakeitimą, aš manau, kad mes būsime lankstesni ir situacija gali būti tikrai įdomi, nes tai galėtų labai naudingai prisidėti prie to, ką Frederika Mogherini, Mogherini ketina e, parengti. Ir ką priims nariai parlamente ir taryboje. Norėčiau įvardinti keletą konkrečių elementų, būtent ŽUP ir kitose politikos rytise naudojamas priemonės, kurios nebuvo išnaudotos iki galo ir galėtų būti panaudojamas geriau. Mes e, sėdė komitete e, išdėstėme konkrečias žinias, kurios labai susijusios su BŽUP. PGUP. Sandra išvardijo atitinka interesus, kurie turėtų būti form, formuluojami konkrečiau. Mes turėtume tai padaryti. O kalbant apie tikslus, mes taip pat juos irgi galėtume konkrečiau suformuluoti. Ypač Aš manau, kad kai kalbame apie bendradarbiavimą ES ir NATO, tai šioje srityje mes turime galimybę investuoti į mūsų saugumą ir gynybą ir ne tai, kad e, imti ir e, kalbėti E, dėrėtis su NATO. Aš tiesiog manau, kad mes turime sustiprinti čia esančias formuluotės. Ir taip pat mes turime panalizuoti savo vidinius aspektus, kurie paaiškina, kokia yra mūsų dabartinė situacija. Mes turime užsienio kovotojus. E, ten e, yra daugybė, ten dalyvauja daugybė tūkstančiai jaunų žmonių, kurie neturi darbo Europoje. Juos verbuoja teroristai mes pritaikėme kažkokias kvailas politikos kryptis, kurios sukūrė nedarbą, neligybę, diskriminaciją. Mes turime spręsti šitą situaciją. Na, o dėl kaiminystės politikos mes negalime kalbėti vien apie migracijos krizę. Mes turime nepamiršti to fakto, kad e, mes dabar e, išgyvename pačią didžiausią pabėgėlių krizę nuo antrojo pasaulinio karo laikų ir mes turime daugiau nei, moralinės, nei moralinės įpareigojimus, mes turime teisinius įpareigojimus ir neturėtume tiesiog slėptis už migracijos žodžių. Taigi dabar Europos Sąjunga ir mm, visas kitas pasaulis ir kalbant apie e, globalią valdyseną. Mes turėtume konkrečiau ir šį čia formuluoti, nes tai lab, gali būti labai aktualu ateityje, e, jeigu, taip, jeigu įvyktų tas visgi Brexit. Tikiuosi, kad to nebus. Tačiau manau, kad tai neleidžia Europai pakeisti globalią valdyseną. Ir tai padėtų taip pat Europos vadovų tarybą padaryti efektyvesnę. Mes žinome, kad mes susidurime su daugybė problemų savo kaiminystėje ir mes turime dabar spręsti saugumo tarybos neefektyvumo problemą. Galiausiai mes turime įsigilinti į savo pačių sisteminės problemas. Turime išspręsti savo vaidmens problemą. Nes mes dabar raginame korupciją pasaulyje dėl to, kad mes negalime kontroliuoti savo finansų sistemos. Tai yra ne tik Europos problema, bet ir Europos problema. Ir tai tikrai daug susijęs su globalia valdysena, jos nebuvimu ir daugelis problemų sukėlusių krizę kitose šalyse anksčiau ar vėliau pasibeldžia ir į mūsų duris. Dėl kaiminystės politikos Manau, kad ir čia mes turime e, savo įsipareigojimų dėl kaiminystės. Tačiau aš manau, kad mes turėtume daugiausia e, pakalbėti apie Kopenhagos kriterijus. Nepriklausomai nuo to, ar plėtra įvyks ar ne nes e, tai yra dvišalis procesas, jis priklauso ir nuo partnerių. Tačiau kriterijai yra susijęs su mūsų vertybėmis ir mes turime sukurti sąlygą saugesniam pasauliui ir kaiminystiai. Man buvo labai malonu dirbti su Sandra ir kitais kolegomis ir, kaip jau sakiau, tai tikrai gera, geras pagrindas. Ir toks tekstas ir turėtų būti priimtas parlamente. Dėkoju. Dabar noriu suteikti žodį Alian Marie. Dėkuoju, ponia pirmininkė, savo ruoštą aš taip pat norėčiau pasveikinti Sandrą, padėkoti už jos darbą ir iš tikrųjų aš dirbu su jie nuo pat pradžios. Prie šito pranešimo tai nedaug ką turiu pasakyti, kad, turiu pasakyti, kad šitas pranešimas iškelia dviejų po, tipų klausimas. Pirmas klausimas, kuris yra esminis, tai yra išsiaiškinti, ar Europa nori būti uh, galybė ne vien tik tai ekonominė galybė, be, gal, bet ir geostrateginė galia. O toliau tai suskyla į du klausimus. Ar Europa norėtų skir, turėtų skirtų priemonių ginti savo teritorijai, užtikrinti teritorinę gynybą. Tai su pirma ir susijęs su naujų šalių integracija, bet taip pat ginti savo teritoriją, piliečius ir taip pat ginti savo interesus, savo ekonominius interesus, o ne, ne vien tik tai ekonominius interesus, bet taip pat ir aplinkosaugos interesus, kultūrinius ir saugumo interesus. Ir toliau, čia yra antras pasiūlymas Europa, kaip tokia ji tiesiog plinta ir plečia savo e, teritoriją ir taip pat kyla klausimas, atsakomybės e, klausimas, tai yra pusiausvėros trūkumas pasaulyje ir kyla klausimas dėl teisingumo, dėl žmogaus teisų e, plėtros, kaip mes ją suprantame ir kad tai apimtų visus e, ir kad tai apimtų tai, ką pasaulyje. Ir vėlgi tam reikia priemonių, tam reikia lėšų, visų pirma, tai politinės valios klausimas, bet taip pat yra ir lėšų klausimas priemonių klausimas. Ir čia aš pastebėčiau e, tokį žodino klausimą. Tai yra ne vien tik tai būti, Europos Sąjunga nereikėtų būti NATO papildas, bet mes esame didžiausias e, mokėtojas, mes daugiausia prisidedame prie NATO operacijų, mes daugiausia ir finansinių lėšų skiriame, taigi mes esame NATO papildas bet tuo pačiu metu esame kaip ramstis ir yra klausimas išsiaiškinti, ar mes kaip tokie galime imtis specifinių veiksmų, ką aš manau, kokių konkrečių veiksmų. E, ir jie galėtų būti ir papildantis NATO veiklą, bet kokių. Bet aš manau, kad reikia priminti taip pat ir tai mūsų vaidmenį, mūsų vietą NATO. Antras klausimas šalia politinės valios, mes kalbam apie lėšas ir mes turim žinoti, ar mes turim pasireng, esam pasirengę e, teikti kreditus, tai, tai yra gynybai plačiaja prasme ir e, suteikti ją naują formą, kiek įmanoma, kad įgintų mūsų suverenitetą ir valstybių funkcionavimą. Ar mes galim skirti finansinės priemonės ir struktūrinės priemonės, jeigu mes norime turėti Europos gynybą, kuri veiktų, tai tuomet reikia, kad ir būtų priemonių, kurios numatytų krizės ir jas e, valdytų. Ir manau, kad čia yra didžiausias klausimas, kurią siūlo Sandros pranešimas ir kurį mes savo pačiam, patiems turime jį užduoti ir užduoti jį mūsų partneriams. Madame Lozing, bitė. Dėkuoju, panė Rinkė. Aš kalbėsiu vokiškai. E, labai ačiū poniai e, Kalnėtė už e, pranešimo projektą ir taip pat norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs pabrėžėte parlamentinės kontrolės svarbą ir bendradarbiavimą tarp nacionalinių uh, ir ES parlamento. E, mes pabrėžėme tikros parlamentinės kontrolės svarbą apskritai ir ypač užsienio politikoje. Tačiau e, ta kontrolė neturi būti apribota kažkokia, kažkokiamis užduotimis. E, mes taip pat manome, kad reiktų daugiau stip, turėtume daugiau stiprinti įtrauklę diplomatiją ir turėtume remtis globalia e, tvarka, e, kuri minima 15, 15 pastraipoje. Mes manome, kad e, ta diplomatija iš tikrųjų turi būti įtraukli ir manome, kad generalinė asamblėja generalinės atlėjas e, hartijoje yra numatytos šitos taisyklės, jos turi būti visur galiojančios. Toliau, turbūt nenustepsite išgirdę, kad egzistuoja nuomonių skirtumai. Ir e, tai yra e, svarbus klausimas. Mes pasisakome prieš uh, ES e, militarizavimą ir ginkluotę. Ir tai, tai NATO vaidmuo. Mes manome, kad šitas vaidmuo yra e, būtent skirtas e, NATO ir NATO stebi įvykius rytuose su dideliu susirūpinimu. Taip pat mes pasakome prieš ketinimą kaupti lėšas gink eskaluoti. Mes taip pat turime kovoti su socialinė, socialinė dempingo priemonėmis, to tai yra nepaminėta. Taip pat teisingai pastebėta, ponė Kalnietė, kad aštuntoje dalyje nurodytas bendradarbiavimas su kaiminėmis šalimis turi būti toliau stiprinamas ir vystomas ir turi būti siekiama sukurti taiką ir stabilumą. Tačiau taip pat mes turime nubriežti naują kaiminystės politikos kryptį. Ir čia Mes norime pabrėžti socialinės ir ekonominės plėtros svarbą ir naują e, laisvos priekybos susitarimą, nes tai tarnaus kiekvienos šalies e, ekonominiams interesams. Europos kaiminystė neturėtų e, daugiau būti ES geopolitinė priemonė, žaidimo priemonė. Taip pat mes kalbame apie tai, kiek yra svarbu E, pašalinti įvairių konfliktų priežastis ir imtis reikiamų veiksmų. Man visada krenta į akį tai, jog e, priežasčių e, Europos Sąjungos efektyvumo analizė visada yra labai vienpusė. Reikia, pavyzdžiui, į Europos politiką žiūrėti ne kaip į problemą, kaip į problemų sprendimą. E, manoma, kad Europa daug prisidėjo prie kilusių problemų. Ir e, vien paimkime, pavyzdžiui, daugelio šalių e, agresyvę ginklų eksporto politiką ir taip pat agresyvę prie, laisvos prekybos politiką. Aš manau, kad ES visų pirma turėtų būti priemonė E, pilietiniai visuomeniai plėtotis, o ne, kažkokia milita, netapti kažkokią militarinę struktūrą. Ir e, manau, kad mes turėt. Yra keletas punktų, kurios, kuriems aš nepritariu ir mes pateiksime savo pakeitimus. Ačiū. Dėkuoju, kolegė Liosing. Parol à notre collègue Milan Mon, s'il vous plaît. Dabar steikšuodį, pana Milan Mon. Dėkuoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Kalnėtį už jos pranešimą. Tai labai svarbus klausimas sprendžiamas jame ir labai e, laiku pateiktas pranešimas. Pone Mogerinė rengia pranešimą Europos tarybai birželio mėnesį ir tai šis dokumentas bus parlamento kaip parlamento balsas. Ir tikslas yra labai toli siekiantis, daug, daug platesnis negu prastai tie tikslai, kuris siekiama kitose pranešimuose. Ir čia reikėtų tiesiog patikstinti, kad tai yra labai didelis apimties e, e, dokumentas, tai reikėtų aiškiai nustatyti prioritetus, bet pirmiausia, kaip sakiau, kaip aš suprantu, yra gynybos klausimai ir kaip aš suprantu, ES išorės veiksmai siekia daug plačiau negu vien tik tai gynyba. Ir aišku, kaip kalbant apie gynybą, turim deficitą. Bet uh, ES jis e yra grėsmė, taip pat kas vyksta Rusijoje, Sirijoje, Ukrainoje, Malijas ir daug kas, daug dalykų vyksta pasaulyje. Aš suprantu, kad kaip aš suprantu, kad gynyba ir žmonių gynimas, gynimas yra prioritetas, tačiau reikia žinoti, kad ES nėra karinis alijansas ir nebuvo netoks tikslas. Taigi nėra lengva nustatyti tokią pusiausvyrą, kalbant apie trečią, penktą e, sutarčių straipsnis, kur yra kalbama apie ES išorės politiką tai dėmesys nėra sutelkiamas į, e, į Europos piliečių apsaugą, bet, kaip sakė pono Kalnietė, bet kalba apie e, vertybės, e, žmogaus teisės, priekybą ir kitus dalykus. Tai ko mes turėtume vengti šitame pranešime ir aš manau, kad ponia Markelinė ir kita, e, kiti asmenys, kurie skaitys tai, ką mes turėtume rengti, ne išvengti pusiaustros trūkumo. Ir aš sutinku, kad tai yra toksai regioninis dalykas prieš tampant e, pasauliniu veikėjų. Taigi, pirmiausia, mes turime koordinuoti E, regioninis veiksmus Europos kaiminystėje. Ir aš esu vienas iš tų, kurie mano, kad Europa turėtų vaidinti globalų vaidmenį. Ir Europos valstybės narės, kurios yra nusiplatinės saugumo tarybos narės ir yra kitos narės, kurios nėra e, saugumo taryboje, bet jos tradiciškai vadina labai didelį vaidmenį, pavyzdžiui, Ispanijos išorės veiksmai, pavyzdžiui, turi didelę e, įtaką Latinoje Amerikoje ir, pavyzdžiui, kaip ir Portugalija, mes esam toj, toj pačioj valty, mes negalime apsiriboti vien tik tai išorės veiksmais e, savo artimiausiai kaiminystai. Ir taip pat kalbant apie išorės priekybą, taigi priekyba, kuri vyksta e, su šalims visame pasaulyje, mes priklausome nuo žaliavų, kurios atvežomės iš viso pasaulio. Taigi manau, kad Europos Sąjunga dalyvauja visose regionuose, tai mes turėtume vykdyti vykdyti ambicingą užsienio politiką. Ir taip pat e, atsispindi ir ekonominiai e, klausimai, taigi suprantu, kad ponia Kalnėtė turi nustatyti prioritetus, tačiau, kaip anksčiau sakiau, tikrai e, šitas pranešimas yra labai platus ir labai sunku į viską sutraukti į tą nedidelį apimtį, kai dokumentas gali turėti tik 5000 žodžių tai aš e, tikrai pamėginsiu e, pažiūrėti, kokie yra svarbiausi dalykai e, pranešime, bet kaip sakiau, pranešimo tikslas neleidžia mums viskas suitraukti vieną dokumentą, mes kalbam apie regioninę politiką, gynybą, ekonomiką, aplinkosaugą, priekybą, žmogus teisės, taigi sunki užduotis – viską tai traukti. Bet norėjau tikrai padėkoti poniai Kanėti už jos darbą, sveikinu parengus pranešimą ir pasistengsiu prisidėti ir pateikti keletą pakeitimų. Labai ačiū. Na, manau labai gaila, kad toks svarbus pranešimas, kuriam mes, dėl kurio mes kovojame ir mūsų iniciatyva, pradinė idėja šitame komitete ne nesulaukė narių dėmesio, nes neliko nei ketvirtadalio darių iš visų tų, kurie buvo šį rytą. Ir Na, aš turiu pasakyti, kad labai svarbu pabrėžti Europos Sąjungos vaidmenį, tai yra, kad mes esame kuriejai ir svarbu, kad išorės politiką mes turėtume pakankamus priemonės ir galėtume prisidėti, palyginus su kitomis tarptinėmis organizacijomis, kad mūsų vaidmo būtų sustiprintas, kalbant apie politinę, socialinę įtraukti ir kovą su skurdu ir skatinant reformą saugumo sektorėje, kovojti su e, korupcija, nelietuvoje nelegalių žmonių gyvenimu, migrantų gyvenimu, e, pagalba nukentėjusiems, nusiginklavimu, pagalba moteriams, visai veiklos ryčių, kur mūsų įtaka galėtų būti didesnė. Gerbimas Sandra, dėkoju Jums labai už tą pranešimą, dėkoju visiems, kurie prisidėjo ir dabar suteiksiu Jums žodį galbūt užbaigti šitą diskusiją ir tuomet pasakysime, kokios, kokie yra terminai, kiek kada galim pateikti te, pakeitimus. Dėkoju, dėkoju visiems, kurie išsakė savo įspūdžius apie pranešimo projektą. Na, aš neapsistosiu ties jūsų pasiūlymais, aš tikiuosi, kad jūs pateiksite pakeitimus mūsų pranešimui ir, kaip sakiau, esu labai atvira mm, ir aš tikrai norėčiau įtraukti viską, ką įmanoma ir norėčiau parengti subalansuotą, aišku, dokumentą. Jūs žinote, kad projektas, projekte gali būti tik tai tam e, tikro, tikros apimties ir aš įtraukiu tai, kas, ką aš maniau esant svarbiausia, o mes visi kartu galime įtraukti tai, kas jums atrodo, ko trūksta šitame pranešime. Taigi dėkuoju Jums labai visiems. Ačiū Sandra. Taigi tie norėčiau pasakyti, kad pakeitimų pateikimo terminas iki 22 vasario, taigi liko mažiau negu savaitė, balsuosime kovo 15 dieną čia komitete ir plenarnėje sesijoje tikiuosi. E, balandžio 14. Dėkuoju visiems, kad mes taigiamės laiko terminų, o kitas e, posėdis yra kitą savaitę. Taigi dėkui, viso gero.